Noriu pasveikti gintir kolegas iš aplinkosios komiteto, taip pat sveikinam žiniasklaidą, tačiau būčiau dėkingas, jeigu žiniasklaidos atstovai pamažu baigtų daryti, baigtų filmuoti, baigtų daryti nuotraukas ir pamažu paliktų salę. Tikrai būtų gražiau, jeigu mes diskutuodami, kalbėdami vienas kitą, matytume, jeigu netraudytų mums stovintis žmonės. Taigi šiandien mes e, nagrinėsime kandidatą pretenduojantį į energetikos komisaro postą. Sveikinu širdžiai Günterį Ettingerį, tai yra Vokietijos Baden-Württembergo žemės premjeras. Kaip žinia ir kaip suprantate, jis e, yra aktyvus politikas, dalyvauja arba atstovina iš valstybių narių. Taigi mes džiaugiamės šią diskusiją su jumis. Kalbėsime apie energetiką. Ši tema pastaraisiais metais pasidarė dar svarbesnė mūsų komitetui. Taip pat energetikai gavo daugiau svarbos ir europinė mm, mastu. Tiesa, kyla tam tikrų ginčių, tam tikrų problemų, kadangi energetikos rytyje Europos parlamento kompetencijos ateityje pagal Lisabono sutartį tik tai didės. Džiaugiuosi, kad visi taip gausiai susirinkote į posėdį. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Jo Laininą, kuris yra aplinkosios komiteto pirmininkas. Kaip žinia, šiame klausime dalyvauja ir aplinkosios komiteto nariai. Tai tokia būtų įžanga, o dabar, manau, galime iš karto perti prie reikalo esmės. Ko gero taisyklių nekartosiu, jas pakankamai išsamei pristačiau vakarą. Tiesiog galbūt vieną svarbų dalyką pasakysiu. Neviršykite jums skirto laiko. Norėčiau, kad visi, kas užsirašė, spėtų užduoti klausimus. Taip pat e, nepykite, sakau visiems, taip pat ir kandidatai sakau, nepykite, jeigu pasibaigus laiko aš pertrauksiu jūs. Tačiau ne iš piktos valios, tai darau tiesiog atsižvelgdamas į tai, kad visi spėtų užduoti klausimus. Taigi sveiki ir ponas Atingeri, žodis jums. Galite dabar 10 minučių kalbėti jūsų atsakymus e, raštu mes esame gavę, taigi kolegos susipažino su šiais dokumentais. Dabar žodis jums prašom. Ačiū. Labai džiaugiuosi dalyvaudamas šiame pirmame oficialiame sutikime su pramonės bei aplinkos komiteto nariais. Šis sutikimas man yra svarbus, kadangi galiu išdėsti savo pozicijas, pasikeisti nuomonėmis. Nuo pat pradžių galiu pasakyti, jog pretenduoju į komisijos narį, tikėdamasis, kad mane sies tampus bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Kaip žinia, reikia atversti kaip ir naują puslapį. Prasideda nauja era, kurią pradeda viena vertus Lisabono sutartis, Taip pat e, nauja yra prasideda ir dėl to, kad išrinktas naujas Europos parlamentas, be to yra paskirtas tarybos prezidentas, e, aukšto įgaliotinė išorės reikalams. Taip pat e, galiu pabrėžti, jog žmonės turi dėlių lūkesčių, kuriuos jie su Europa. Mes išgyvename gilę ekonomikos bei finansų krizę. Europos lygių, nacionalinių lygių, regionų lygių, vietos lygių buvo imtasi pačių įvairiausių priemonių siekiant sušvelninti krizės padarinius, tačiau krizė dar neįvykta. Man atrodo, kad pasibaigus kriziai situacija bus visai kita Europai bei jos gyventojams negu kad prieš krizę. Būtų galima netgi teikti, kad mes darbo visuomenės srityje turime pasitemti Turime daugiau imtis bendrų veiksmų. Turime padaryti naujo vystimosi pagrindais konkurencingumą, tvarų vystimosi, socialinę rūpybą. Kai tik energetikos rytyje, aš manau, jog mes atverčiame visai naują vystimosi puslapį. Taigi, prieimus sutartį bei prieimus Lisabon strategiją 114 straipsnį, prieimus kitus teisės aktus, mes pirmą kartą turime labai didelę teisinę kompetenciją šioje srityje. Energetikos politikos europeizavimas, atrodo, yra bendras tiek jūsų, tiek tarybos, tiek ir komisijos tikslas. Norėčiau remtis tuo, kokie svarbus impulsai buvo duoti, kokius svarbių žingsnių buvo imtasi per praėjusius penkerius metus. Prieš dešimt metų Europos lygių nebuvo kalbama apie energetiką. Prieš penkerius metus buvo pradėta imtas, imtis atskirų iniciatyvų, o pastaraisiais metais buvo priimta direktyvų, reglamentų, sprendimų, įvairių paketų. Tikrai įspūdingas darbas nuveiktas. Per ateinančius penkerius metus norėčiau kartu su jumis prisidėti prie to, kad energetikos politika įgaustų tikrą europinę dimenciją, atsižvelgiant be abejo į nacionalinius bei regionius ypatumus, atsižvelgiant į kompetencijas pagal subsidarumo principą. Mano vystimėsi arba mano gyvenime parlamentą vadina svarbu vaidmenį 14 metų dirbau parlamente, taip pat priklausiau 26 metus parlamentarniai veiklai, ilgus metus vadovau vyriausybei. Kitaip tariant, net nebejokite, aš labai gerai įsivaizduoju, kokių, ko tikisi gyventojai bei piliečiai iš parlamento, iš parlamentarų, taip pat gerai suprantu, kokios yra kompetencijų pasiskirstimas tarp parlamento vykdomosios valdžios. Tik su jumis derinantis bus galima pasiekti gerų rezultatų, sprendžiant sunkius klausimus nepriklausomai nuo kliučių ir sunkumų. Energetikos politika yra nepaprastai svarbi ES. Viena vertus, tai yra svarbi pramonė šaka, viena vertus, energetika svarbi ir ekonominė prasme. Tai svarbu ir vartotojams, tuo labiau, kad rinka yra vieninga bei vieninga. Taip pat ekologija svarbi ir ekologijos bei tvaraus vystimosi prasme. Taigi atsiradus naujai sutarčiai mes gavome daug daugiau kompetencijų, jūs turite daug daugiau kompetencijų, tačiau į, turime orientuotis į subsidiarumą. Iš dalies jums yra žinomi nacionaliniai statymai, jūs ko gero geriau žinote, ko nori jūsų šalių piliečiai. Taigi reikia labai atsargiai zonduoti, aiškintis, ko pagėdauja piliečiai, ko mes galime padaryti, kokios yra teisinės ribos, taip pat kas politiškai būtų priimtina. Esu pasirengęs vyksinti energingą politiką, stengsiuosi pagal, iš, pagal galimybės zonduoti mūsų naujosios politikos galimybės, atsižvelgdamas ir grešinsit grėsmės. Konkurencingumas, tvarumas ir apsirūpinimo energijos saugumas. Tai trys svarbiausi ramščiai. Po dešimties metų pasiekti tikslą 20-20-20 yra irgi esminis dalykas. Tuo labiau, kad jūs patys prieš kelius metus šį tikslą iškėlėte, nusprendėte imtis konkrečių veiksmų, kad būtų pasiektas šis tikslas. Tai yra tiek jūsų, beje, tiek ir mano tikslas. Iškastiniai, iškastinis kuras e, yra iki šiol reikšmingiausias ekonomikoje. Tuo tarpu mes esame priklausomi nuo importuojamo kūro iškaseno atitinkamai. Reikėtų viską radikaliai pakeisti energetikos srityje. Reikia mažinti iškastinio kūrio naudojimą, reikia perėti prie tokio ūkio, kuris išskirtų mažai CO2. Taip pat turime užtikrinti energetinį saugumą bei užtikrinti solidarumo principo paisimą. Tai 20 procentų energetinio efektyvumo srityje yra esminis dalykas, tačiau šis tikslas kol kas nepasiektas. Tikslas ambicingas ir mes turime imtis papildomų priemonių, turime papildomą pasitemti, kad ateinančiais metais, imantis teisingų žingsnių, šio tikslo būtų vis dėlto pasiekta. Pirmiausia, po Kopenhagos konferencijos, man atrodo, ES įvaizdis iš esmės priklauso nuo to, Ar mes sugebėsime pasiekti savo pačių išsikeltus ambicingus tikslus? Ar parodysime skeptiškam pasauliui, kad ekonomiškai, techniškai bei finansiškai šie tikslai yra pasiekiami? Todėl mes kartu analizuosime pirmąją energijos efektyvumo veiksmų planą ir juo remiantis parengsime naują sufokusuotą veiksmų planą. Apsirūpinimas energija, energetinis saugumas, tai yra antrasis prioritetas. Šiame kontekste galima kalbėti tiek apie europinius dalykus, tiek apie išorės santykius. Kalbant pirmiausia apie tą išorės dimenciją, man atrodo, jog tampresnis derinimasis e, Europinė energetikos išorės politika turėtų būti esminis momentas, o ne dvišaliai sutarimai arba sutartis. Galvodamas ir apie Vokietiją, sakau, jeigu tik mes sugebėsime kartu kurti, formuoti Europos energetikos politiką, jeigu visos valstybės sieks bendro tikslo, jeigu nebus atskirų salų Europoje, tik tada mes pasieksime išsikelto tikslo. Kilus kriziai, priėmėme sprendimus dėl ambicingų projektų, norint skatinti plėtoti infrastruktūrą. Tai susijęs su vidaus rinka, vartotojų teisėmis, energetiniu saukimu, taigi tam visam irgi reikia tinkamos infrastruktūros. Jeigu palygintume, kokia yra infrastruktūra, kokie keliai, geležinkeliai, oro keliai, vandens keliai, kokios yra telekomunikacijos Europoje bei už jos ribų, tai galime štai ką konstatuoti. Elektros, naftos, dujų, tauriųjų dujų srityje transportavimo pajėgumai, taip pat transportavimo netgi skaidrumas, transportavimo skaidrumas toli gražu nėra toks, koks turėtų būti vidaus rinkoje, koks turėtų būti, kad duotų naudos vartotojams bei skatintų tvarų vartojimą. Dabar Kartu su jumis stengsiu įgyvendinti teisingai trečią vidaus rinkos paketą, o likusias spragas teisės aktuose stengsiu kartu su jumis užlopyti. Noriu inteligentiško, pažangaus europinio tinklo. Taip pat ir vartotojai turėtų geriau susigaudyti bei turėti daugiau teisių. Šiame kontekste yra Kaip pavyzdį galim paminėti protingus galbūt skaitliukus ir panašiai. Galiu pabrėžti, esu pasirengęs oficialiai ir neoficialiai plėtoti atvirą dialogą su jumis, todėl tikiuosi, kad ir šiandien tie klausimai, kuriuos jūs išsakysite, bus gražus preliudas, taip sakant, busimiems penkeriems metams stiprinant energetikos bei aplinkosaugos politiką. Tikiuosi, kad ir aš galėsiu iš dalies prisidėti prie to, kad būtų patenkinti jūsų lūkesčiai bei pasiekti mano išsikelti tikslai. Ačiū. Ačiū, kolega Ettingeri. Vidal Kvadras pirmasis užduos klausimą, prašom. Gracias, senor presidente. Ačiū, ponas pirmininkė. Visų pirma, sveiki atvykę šitą klausimą, ponas paskirtasis komisarė. Ir taip pat linkiu visos įmanomos sėkmės. Ponas paskirtasis komisarė, jūs žinote, kad ES yra išsikėlusi tikslą 20 procentų atsinaujančios energijos 2020 metais pasiekti. Tačiau jūs taip pat suprantate, kaip mes visi, kad šis tikslas nėra pakankamas, jei mes norime įgyvendinti mūsų konkurencingos energetikos tikslus, energetikos, kuri mm, mažai emisijų išmeta ir kurioje kuri užtikrindamas e, tiekimo saugumas. Kai kurie mano, kad iš tų mažai teršiančių energijos šaltinių reikia mums rinktis. O kiti, tarp jų ir aš, E, remia labiau tokią globalesnę perspektyvą. Ir aš turiu labai aišku ir paprastą klausimą, ponas komisarė. Ar jūs rem, remiate labiau integruotą tikslą? Tai yra visus šaltinius, visus mažai taršius šaltinius arba neteršiančius šaltinius. Kaip jūs pasisakytumėte. Ponas Etingė, prašau. 20 procentų yra ambicingas orientacinis tikslas. Pagal savo likšulinę patirtį galiu tai tvirtinti Pavyzdžiui, pirminio energijos naudojimo srityje esame savo žemėje, Batin-Württembergė pasiekė 9 procentus. Tai kiek geresnis rezultatas negu Vokietijoje, o elektros gamybos srityje 14 procentų šis rodiklis mūsų žemėje. Manau, buvo teisinga pasirinkti tokį ambicingą skaičių arba tikslą. Reiktų artimiausių laikų jį peržiūrėti, bei jį dar kartą patvirtinti. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje reikia netgi daugiau negu 20 procentų. O kaip pasiekti šio tikslo? Koks tas energetikos kokteilis, miksas turi būti? Labai priklausysi ir nuo regioninių ypatybių. Vėjoje energija, vandens energija, bioenergija, geotermija, saulės energija, Atskiruose Europos regionuose šie energijos šaltiniai turi tiek stipriųjų, tiek ir silpnųjų pusių. Todėl man atrodo, kad šiame kontekste reikėtų ir nacionaliniams parlamentams bei vyriausybėms bei vietos valdžiai suteikti pagal subsidarumo principą daugiau galimybių, kad jie patys pasirinkti, kuriuo keliu eiti. Kuo mes galime prisidėti? Mes turėtume gerinti transportavimo pajėgumus. Europoje bei už jos ribų yra regionų, kuriuose yra labai palankios sąlygos gaminti tokią atsinaujančią energiją. Pavyzdžiui, Šiaurės jūra, taip pat vėjo jėgainių parkai, Šiaurės jūra tai yra geras pavyzdys. Kita vertus yra ir kitų regionų. Paryžiaus regionas, Reino Rūros rytis Vokietijoje. Tuose regionuose nėra tokių galimybių gaminti atsinaujančią energiją. Taigi, europinių lygių Pirmiausia, reikėtų sukurti taisyklės, žiūrėti, ar jų laikymas, laikomasi, bei plėtoti tinklus, kad visi investuotojai galėtų priimti optimalius sprendimus dėl investavimo. Ačiū. Galbūt papildomas klausimas, kolega Kvadrasai. Eh, Dėkui, ponas Etingeri, už atsakymą. Kaip jūs ir supratote, aš da, turėjau galvoje tam tikras strategijas, pavyzdžiui, tą, kurią dabar įgyvendina Junktinė karalystė arba vėjo jėgainių, jūros vėjo jėgainių projektus, kurie bus įgyvendinami iki 2020 metų. Ir šie projektai suderinami, kaip sakant, atitinka e, brandolinės energetikos mažinimo strategija. Taigi visą tai susiję su mažai taršiomis, tar, e, taršiais energijos šaltiniai. Taigi aš norėjau paklausti, komisarė, ar jūs pritarėte apskritai tokiam konceptui, tai yra tikslui, kuomet išnaudojami visi šaltiniai, visi mažai tarš šaltiniai, o ne tik, ne tik dalis jų. Šmitėt brangus kolegos, vakar pavyko kaip ir automatiškai laikytis laiko, šiandien ne visai jau. Taigi dar kartą raginčiau apsiriboti vieno, vieną minutę klausimų užduoti, bei pusę minutės papildomai klausimų užduoti. Tikrai pasitenkime sutilpti į numatytą laiką. Dabar Etingeri, prašom, atsakymas. Jūs paminėjote dvi galimybės. Reiktų aukso vidurio ieškoti. Kiek įmanoma, suteikime daugiau laisvės ūkio subjektams bei nacionaliams institucijoms. Kita vertus, numatykime tiek taisyklių, tiek konkrečių tikslų, kiek reikia, kiek prasminga. Kokia reikalo esmė? Ko gero svarbiausia yra iš CO2 įskiriančios energetikos arba ūkio pereiti į tokį ūkį, kuris nebeiskirtų tiek daug CO2 kaip dabar. Ko gero, reikia paisti nacionalinių kompetencijų. Pavyzdžiui, aš kaip Baden-Württembergo atstovas arba iki šiol savo žemėje pagidavau, kad nebūtų pirmo laiko išjungtos atominės elektrinės, jeigu jos yra modernizuojamos. Dabar siekiu naujų pareigų. Taigi jas pradėjęs eiti, paisiu konkrečiai kompetencijų. Gerai suprantu, kad atominės energetikos klausimas yra pirmiausia nacionalinė kompetencija. Vokietija yra tarp Prancūzijos bei Austrijos. Galbūt tai yra atsakymas. Atominė energetika yra tam tikra perinamo laikotarpio technologija. Kai kurios valstybės mano, kad atominė energetika yra panacėja. Taigi manau, kad reikia gerbti atskirų valstybių narių poziciją. O tęsant mokslinius tyrimus, parenkant tinkamas vietas, parenkant tinkamas sandėliavimo vietas, užtikrinti aukštą saugumo standartą. Ačiū. Ačiū, panas pirmininkė. Mano klausimas susijęs ne tiek su energetika, kiek su tuo, ar jūs tinkate dirbti Europos lygiu. Pagal Vokietijos finansų ministerijos duomenis jums e, vadovaujant Baden-Württembergo žemėje buvo nelabai laikomasi kovos su pinigų plovimu reikalavimo. Be to savo žemėje jūs keliarius metus neįgyvendo tinkamos kovos su pinigų plovimu direktyvos. Tai kyla klausimas, kaip turėdamas tokį bagažą, jūs norite įtikinti kitas 27 valstybės narės, kad esate tinkamas stebėti, kaip laikomasi Europinių teisės aktų reikalavimo. Klausimas, ponas Ettingeris gali atsakyti. Mes jau pasijūstę aiškiai kompetencijomis ir vidaus reikalų ministrai buvo atsakingi už šį klausimą, kurį jūs minėjote. Federaliniu lygiu aš turiu tik tai ribotų galimybių. Jie tik tai 2008 metų rūpjūtį federaliniu lygiu buvo priimti atitinkami teisės aktai, o iki tol kompetencija priklausė mano žemės vidaus reikalų ministrui. Ir jis turėjo užtikrinti, kad būtų visose srityse užtikrinta reikiama kova su pinigų plovimu. Tai ir buvo daroma. Tačiau, ko gero, šio klausimo neįmanoma išspręsti vienos ministerijos lygiu. Todėl prieš keliarius mėnesius ekspertai pateikė mums štai tokį pasiūlymą. Kova su pinigų plovimu turėtų koordinuoti viena valstybinė institucija. Taigi, tam numatyti ir biudžete daugiau lėšų darbuotojams. Tai atitinkama tarnyba Karlsrūės mieste jau turi visas prielaidas, kad galėtų tęsti tokią veiklą. Noriu pabrėžti, jog net ir jūsų žemė, Brandenburgas, dar nėra pasiekęs tokios pažangos šioje srityje kaip mano žemė, Baden-Württembergas. Ar būtų papildomų klausimų? Bet mes neturime kazino Brandenburgo žemėje. Kitas klausimas dėl mokslinio tyrimo. Ar galėtumėte štai ką įsivaizduoti? galbūt ir kartu su mumis paprašyti komisijos pirmininko Barozo, kad jums gražintų kompetenciją spręsti klausimus dėl mokslinių tyrimų energetikos rytyje. Dabar tokios kompetencijos neturite. Man atrodo, kad man skirta kompetencija bus besiplečianti. Taip ir buvo mano pirmtako laikais. Taip buvo, ko gero, šiame komitete. Jeigu neklystu, energetikos srityje atsiras vis daugiau suinteresuotų angažuotų parlamentarų. Ir esu tvirtai pasiryžęs užtikrinti, kad man sutiktas mandatas būtų stipras. Be abejo, visada yra tam tikrų pilkų zonų galbūt, yra tam tikrų persikirtimų, persidengimų, kaip pavyzdys klimato kaita, aplinkosauga, moksliniai tyrimai, vidaus rinka, konkurencija, bendrai paėmus ekonomika, taip pat išorės santykiai. Taigi daugelis šių aspektų yra susiję tarpusavėje, susiję su mano kompetencija. Tikiuosi, kad vis dėlto kartu su kitais komisijos nariais mes draugiškai ir vienas kitą stiprindami, paremdami, nesiveldami į smulkmeniškas kovas sugebėsime spręsti visus klausimus. O kai dėl mokslinio tyrimo komisijos pirmininkas yra atsakingas už šį klausimą, jis pagal sutartį privalo paskysyti portfelius arba kompetencijas. Taigi moksliniai tyrimai yra priskirti man, kiek tai susiję su energetika. Taip pat sutinkama kolegė mes stengsime įsiaiškinti, kaip teisiškai bei formaliai atskirti mokslinius tyrimus energetikos srityje nuo kitų mokslinio tyrimų. Bet kokiu atveju aš tikrai noriu prisidėti prie šitokių tyrimų. Ačiū, kolega Ekas. Ne. Eh, trots det eh, tredje energimarknadspaketet, trots det tredje energimarknadspaketet. Nepaisant eh, trečiojo vidaus rinkos paket, paketo ir panašiai galima konstatuoti, kad energetikos srityje vis dar nefunkcionuoja vidaus rinka. Vartotojai, pramonė kenčia. kadangi kainos labai sviruoja Taip pat ir ne tik klimatas daro poveikį apsirūpinimo energiją, taip pat nėra pakankamos infrastruktūros. Europa netgi beveik nepajudėjusi iš vietos, sprendžiant energijos efektyvumo, efektingo naudojimo klausimus. Taigi reikia kažką daryti. Tiek parlamente, tiek taryboje kovo mėnesį mes kalbėsime apie strategiją 2020 metai. Jeigu noriu paklausyti, Ką jūs pasiūlytėste, kokiu priemoniu siūlysite, norint reaguoti šią situaciją? Ačiū. Um Kandidatė. Pone deputatė. Pirmiausia, aš tenksiuosi, kad būtų visapusiškai ir efektingai, efektyviai įgyvendintas trečiasis energetikos patiketas. Kontroliuosiu, kaip jis įgyvendamas ir su jumis kartu sudarysiu kaip ir balansą, įvertinsiu įgyvendinimą. Taip pat eina kalba apie įmonių dešimties metų investavimo planą dujų bei elektros tinkluose. Mes turėtume pirmiausia reikalauti, kad pramonės subjektai prisidėtų prie atitinkamos infrastruktūros srityje. Taip pat kalbėsime apie geresnį Europos šiaurės bei pietų, rytų bei vakarų regionų susijimą. Taip pat remsiuosi savo patirtimi, kurią esu sukaupęs geležinkelio srityje ir stengsime, kad ten projektai prisidėtų prie to, kad būtų toliau plėtojamas greitasis geležinkelis. Taigi tai yra geras pavyzdys ir man atrodo, kad Europa galėtų prisidėti prie Europos energetinių tinklų trasų nustatymo bei statybos finansavimo. Šiuos klausimus mes nagrinėsime ir ateinančiais metais, kai bus nagrinėjami biudžeto klausimai. Ko gero, nepakankamai dar yra vartotojai informuojami vidaus rinkoje. Kitaip tariant, vartotojų teisų stiprinimas komunikavimas, švietimas, energetikos forumas, įvairūs specializuoti renginiai skirtingose ES vietose, taip pat netgi mokymas, pamokos mokyklose, visa tai gali būti toliau plėtojama. Trečias dalykas. Svarbu, kad vartotojas ne tik turėtų informacijos, bet ir galėtų protingai, išmintingai panaudoti energiją, galėtų taupyti, žinodamas, kiek skirtingų paros metų, pavyzdžiui, kainuoja elektra. Aš gerai prisimenu, kokios prieštaringai buvo vykdomos diskusijos tame tarpe Europos parlamente. Gerai žinau, kokios pozicijos laikosi Vokietijos nacionalinė vyriausybė, žinau, kokios pozicijos laikosi didžiosios Europos energetikos įmonės. Taigi formalaus tinklų pardavimo klausimas, privatizavimas yra vienas dalykas, bet svarbiau yra skaidrumas. Jeigu mes pasieksime tokio skaidrumo, manau, pasieksime tikrai nemažai vidaus rinkai. Ačiū. Pirmininkas prašo kandidato nekalbėti per daug ilgai, nes nebus spėti užduoti visų klausimų. Papildomas klausimas. I, eh, i all ödmjukhet, herr Oettinger, de åtgärder ni... Ačiū. Jūsų paminėtos priemonės bus įgyventos, ko gero, labai lietai. Reikės daug laiko. Jeigu norima kurti supertinklus, informuoti vartotojus ir panašiai. Šiuo metu Europa importuoja pusę savo sunaudojamos energijos ir prognozuojame, kad šis skaičius iki 2020 metų padidės iki 70 procentų, jeigu nieko nedarysime. Taigi pagėdaučiau išgirsti, ką dar pasiūlysite iki pavasario Europos vadovų tarybos, kaip didinti energijos efektyvesnį naudojimą. Kaip film, gerai naktim vėl. Kaip pagėdauja Ispanija ir kaip yra sutarta, energetika bus vienas iš prioritetų. Be abejo, energetikos krizės svarbus klausimas, tačiau energetika, Kopenhaga, efektingas naudojimas taip pat bus svarbus klausimas. Taigi artimiausiamis savaitėmis aš pasistengsiu, be kita ko, kartu ir su jumis dis diskutuoti, kad komisijos pirmininkui buvo pateikti konkretus pasiūlymai suderinus su kitais kolegomis, kuriems irgi tenka dalis atsakomybės šios klausimus. Taigi aš manau, kad pačiu atimiausiu metu mes imsimės apčiapiamų veiksmų. Ačiū. Klot Tomas, prašom. Uh, Mr. Oettinger, welcome to this hearing. Pone Ettingeri, sveiki atvykę į šios klausimus. ES energetikos politika turi būti ambicinga. Tai reiškia, kad pirmiausia, vienu balsu kalbėsime su Rusija. E, jūs buvote pacituotas vienu iš Vokietijos laikraščių, kad jūs ketinate ginti Vokietijos interesus. Tai kaip, kaip mes tai suderinsime? Jūs sakėte, kad Europos komisijos pozicija yra kovoti už tai, kad infrastruktūros nusavybė būtų atskirta nuo paslaugų teikimo. Jūs sakėt, kad tai, tai tą poziciją reikėtų peržiūrėti. Jūs sakėte, kad jūs be kita ko kelsite savo tikslą E, vykdyti efektyvę energetikos politiką. Ar esate pasirengęs kovoti už tai, kad energetikos efektyvumas būtų privalomas tikslas? Ar manote, kad reikia peržiūrėti atitinkamą direktyvą? Gali tekti peržiūrėti ir energetikos paslaugų direktyvą. Energetikos efektyvumas, ši politika yra tas klausimas, prie kurio jūs turėsite dirbti pirmiausia artimiausiais metais. Net jeigu tai netitinka Vokietijos oligopolių interesų. Kaip ketinate spręsti šį klausimą? Aiškus klausimas. Ponas Turmesai. Tai, kas nuspręsta, man yra privalu. Tie 20 procentų. Taip pat e, kiti klausimai, kitos temos, kurios patenka į mano dosiją. Tame tarpe ir tie klausimai, kuriuos jūs, deputatai, esate nusprendę, man yra privalomi dalykai tikrai aš nelaužsiu priimtų sprendimų. Mano užduotis yra kartu su jumis galvoti toliau į priekį, neapsiribuojant vien 2020 metais. Ir jeigu mes kaip ilgalaikį tikslą paimtume 2050 metus, jeigu jau suvokiame tą galimybę galvoti apie tokią perspektyvą, tai mes turėtume kartu galvoti, kokios teisinės, techninės, kitokios taisyklės turi būti priimtos jau kitam dešimtmečiui. Kiek anksčiau esu paminėjęs, kad e, man žinomas atsiej, e, iniciatyvos dėl vadinamojo atsiejimo, dėl nusavybės atsiejimo nuo infrastruktūros. Tačiau aš aiškiai kalbėjau apie skaidrumą, apie skaidrumą, apie sąskaitų finansavimo pateikimą, taip pat apie sažiningas sąlygas. Tikrai tokios šalis - Vokietija, Prancūzija, didelės šalis, daug energijos gaminančios, jų laukia tam tikri rimti išbandymai, kadangi jos turi įdėkti šį atsiejimą vadovaudamasis objektivumo principais. Ir aš nesu Vokietijos komisaras, Vokietija man tik tai pasiūlė į komisaro postą, Aš žinau gerai struktūras, turiu patirtį, tačiau tikrai neketinu ginti Vokietijos struktūrų interesus. Galiu pažadėti, kad naujose pareigose sprendžiant ekonominius klausimus, vadovausiu pirmiausia ekonominių, Europos atsiprašau, interesų. Klaudai Turmesai, galbūt turite papildomą klausimą. <laughs> Zahlen. so, uh, it is an open... Taigi, vieša paslaptis yra tai, kad jūs palaikote artimus asmeninius ryšius su ponu Belotat iš EON įmonės ir ponu Grossman. Ir kaip jūs tvarkysite tokius reikalus, jeigu VVF teiks kažkokius prašymus? Jeigu bus Kalsrūhė siūloma statyti ele, e, elektros jėgainę, jeigu kaip su Amplion spręsite klausimą, jeigu iškils susijungimo įmonių klausimas, e, kaip bus su tinklų susijungimu, ar galėtumėte man ir mums užtikrinti Aš žinau, kad jūs galite mums dėstyti, ką norite, bet kai bus kalbama apie Europos energetikos politikos plėtojimą, mes turime žinoti, kad ne ten, ne tose įmonėse yra sprendžiama e, Europos energetikos ateitis. Ačiū. Atsumas. Pone Turmesai, nebijokite, kad aš būsiu nepriklausomas bei objektivus. Ir jeigu bus skundų, tai teismai kaip nepriklausomi turi priimti nešališką sprendimą. Skundai yra teisingas priemo, teisingas instrumentas, norint teisinėje valstybėje, demokratinėje valstybėje užtikrinti savo teisų gynimą. Ponas Grosmanas kartu su mane žaidė skatą. Tai buvo labdaros turnyras, dalyvavo 80 lošėjo. Ir gautas pelnas buvo skirtas mūsų žemės vaikams. Tikrai Grosmanas neblogas lošėjas. Tiesa, pralošė ir tuo prisidėjo prie labdaros. tik žaidėme ministerijos salėje, bet aš ne prieš nesu juo žaidžiau, tiesiog buvome kartu vienoje salėje, kurioje dalyvavo dar 800 žaidėjų. Taigi, jeigu jūs žaidžiate skatą, jeigu turite pinigų, galbūt mano įpėdinis pareigose, premjero irgi pakviesiu į tokį turnyrą. Kolega Čičesteris, dabar kitas klausimas, prašom. Thank you, chairman. Ačiū, pirmininkė. Pone Atingeriai, turint omeny tai, kad 31 procentas Europos elektros yra pagaminta atominėse jėgainėse. Ar manote, kad yra galimybių, kad bus galima pakeisti šį procentą, kad bus gaminama uh, re, saulės daugiau energijos ar um, kit, daugiau energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Esant šiam kontekstui, ar jūs ketinate kokiu nors esminių iniciatyvų ar projektų savo kadencijos metu, kurios bus sutelktos tam, kad um, trečiasis energetikos paketas ir kitos priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos Europos Sąjungoje. Dėkui. Danke sehr. Ponas Atingeriu. Klimato paketas turi būti realizuotas visą apimtimi. Tai yra ambicingas tikslas, bet ir būtinas tikslas, jeigu mes norime neprarasti savo reputacijos, jeigu norime, kad pasaulis gerbtų ES. Bet reikia ir kitų tikslų. Ateinančiais metais mes kartu pradėsime kalbėti apie tai, kokiu veiksmu reikės imtis jau dar kitą dešimtmetį. Taip pat svarstysime, kokiuose srityse būtų galima išsikelti ambicingesnių tikslų negu 2020-2020. Tokias vizijas kaip dezerteka turėtume objektyviai vertinti kartu su visais suinteresuotaisiais. Dezertekas gali tapti gerą galimybę tiek Afrikai, tiek ir Europai. O kai kalbant apie Saulės energiją, Tai yra geras pavyzdys, taip pat pavyzdys, kai būtų galima nutiesi tokius tinklus, kuriuo, per kuriuos perlant elektrą nebūtų patiriama nuostolių. Taigi aš kviesiu visas įmonės, energetikos įmonės, elektros įmonės, elektros gamintojus, komunikacijos įmonės, kviesiu dalyvauti diskusijos Deserteko projekte. Tačiau tai neturi būti Afrikos išnaudojimas, tai turi būti partnerystė, kuri duotų naudos tiek Šiaurės bei Centriniai Afrikai bei Europos viduržėmio jūros regionui. Dabar atominė energetika. Yra šalių, kuriuose atominė energetika bus svarbi ateinanti bei dar kitą dešimtmetį. Tarptų valstybių ir Vokietija. Yra tokių šalių, kurios mano, kad atominė energetika yra panacėja ir būsinti eksploatuojama visą laiką, kad tai nėra tik tai tarpinė technologija. Taigi aš turiu gerbti tik vieną, tik kitą nuomonę. Pagal dabartinę sutartį nacionaliniai parlamentai bei vyriausybės priima sprendimą dėl atominės energetikos. Pakeisime sutartį, galbūt pasikeis kompetencija. Man svarbu paisyti bei laikyti sutarties. Ta darysiu ir sprendžiamas jautrius klausimus. Pana Šyčias yra papildomas klausimas. You, uh, um... Dėkoju, pirmininkė. Savo įvadinėse pastabose kalbėjote apie tai, kad reikia glaudžiai dirbti gyveninant trečią energetikos paketą. Aš dalyvavau reigiant, re, ir, ir dėgiant Europos reguliuotojų agentūrą. Ji taip pat turi sudinti tam tikrą vaidmenį. Ar jūs palaikysite šios agentūros darbą ir ypatingai jų pastangas dėl atsiejimo infrastruktūros ir paslaugų teikimo. Dėkui. Um Jeigu vidaus rinka dar nėra užbaigta formuoti, tai tokiu atveju labai svarbus vaidmuo tenka reglamentavimui. Bet vėlgi reikia neperlengti lasdos, nereikia per daug reguliavimo, kad nebūtų uždusinta rinka, bet negalima ir per mažai reguliavimo, kad neformuotume rinkos taisyklių dėka. Aš nenorėčiau galbūt minėti konkrečių pavyzdžių. Ko gero patys žinote, kokia situacija galėtų būti didžiosiose ES šalise. Tačiau mums reikia reglamentavimo, reikia sažiningų rinkos pagrindų, tokio reglamentavimo, kuris leisto apskritai įmonėms įsitraukti į konkurencinę kovą. Reikia spręsti štai tokius klausimus. Kaip reguliavimo klausimą išspręsti ten, kur yra elektrinių, kurios yra nurašytos, kurios buvo finansuotos iš valstybių biudžeto. Taip pat turime pasiekti, kad būtų atidaryti tinklai, kad būtų užtikrintas teisinis atsėjimas su arba be pardavimo, abu variantai tinkai O parduodant gali kilti teisinių problemų dėl nuosavybės, bet to ne tos valstybės sutinka su pardavimu. Todėl jeigu agentūros dėka būtų užtikrintas skaidrumas, jeigu būtų užtikrinta sąžininga kaina, sąžininga patekimo į tinklą kaina, jeigu būtų užtikrintas skaidrus balansavimas ir panašiai, manau, kad tai būtų tokia priemonė, kuri leistų pasiekti norimų tikslų. Pone kolegė Matijas, prašom. Obrigada, senhor presidente. Pois estou aqui à direita. Ačiū, pirmininkė. Aš čia dešinėje. Ačiū, pirmininkė. E, ponas kandidatė, jūs daug kalbėjote apie priemonės, e, daug kalbėjote apie įvairiausius pasiūlymus, Atsakėte į nemažai klausimų ir taip pat sakėte, kad yra daug sričių, kuriuose kyla sunkumų, ypač susijusiuose su energetika. Jūs taip pat kalbėjote apie energijos šaltinių įvairovės būtinumą. Taigi mano klausimas. Europos Sąjunga labai, tarkime, kukliai elgesi kalbant apie energijos gaminimą iš biomasės. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu, turint galvoje, kad mes tikrai susitarėm su sunkiamis problemomis, miškų nikimu, turiu galvoje, ir komisija yra teik, pateikusi e, rekomendacijas tik tai, o ne privalomus kriterijus. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu, atsižvelgiant į mano paminėtą kontekstą. Ačiū das Thema bioenergija. Nesvarbu, ar kalbėtume apie transportą, ar apie biomasę, apie šildymą ir panašiai. Taigi ši tema turės ateinančiais metais būti toliau plėtojama labai subtiliai, labai jautriai. Tie 10 procentų, kurie numatyti transporto srityje, yra gana griežtas rodiklis - 10 procentų. Taigi aš noriu toliau orientuotis į šį tikslą, tačiau labai gerai suprantu, kokios grėsmės susijęs su bioenergija. bioenergija. Todėl mes pateiksime ataskaitą, kuriame, kuriame išdėsysime, ar apsimoka, koks yra santykis tarp naudos ir žalos, kurie gaunama, pavyzdžiui, biokūrui naudojant miškus arba pievas juos sunaikinant. Taigi svarbu suvesti bendrą ekologinį balansą. Negalima atsižvelgti tik tai į vieną biomasės tariamą naudingumo efektą. Taigi reikia globaliai vertinti bendrą CO2 kiekį, kuris atsiranda naudojant biomasę. Be to atsižvelgime ir į maisto produktų problematiką. Nepaisant to, biomasė, aš manau, daugeliui žemės ūkio įmonių Europoje gali suteikti naują gyvenimo vystimosi perspektyvą. Biomasė galėtų papildyti ūkininkų pajamas ir todėl biomasę reikėtų plėtoti. Papildomas klausimas. Brigadas, senjor komisarindys. Dėkui, panas kandidatė. Kitas toks tiesus klausimas. susijęs su to, apie ką jūs kalbėjote, CO2 mažinimu. Daug buvo kalbama apie CO2 e, mažinimą ir atsižvelgiant į mūsų dabar vykdomą politiką, e, kūros rytyje, kaip jūs galvojate, manote, suderinti tas emisijas emisijų tikslą, ben, bendraja prasme, norėčiau, kad patikslintumėte būtent tą su CO2 susijusią problematiką. Jūs visiškai teisi. Tai susiję ne tik su ES ša, šalimis, turime atsižvelgti į biomasės importą. Aš gerai suprantu, kad tam tikrose sparčiai besivysančiose šalise tas e, žemės ūkio naudmenų naudojimas biomasė yra labai problematiškas. Taigi biomasę galima plėtoti tam galime duoti mes tam tikrus impulsus, galime numatyti kvotas, procentinį išraišką, tačiau vėlgi būtina atsižvelgti į bendrą balansą, kurį skaičiuojant atsižvelgime į situaciją trečiosios šalise. kadangi ir jos turi prisidėti prie CO2 išlakų mažinimo. Taip pat ir besivystančios šalis turi dar neįtvariai vystytis. Taigi tik tokiu keliu eikime, eidami kitų kelių tikrai nepasieksime to, ko esame užsibrėžę pasiekti. Ačiū. Kitas klausimas. Κυρία Οτικέν, εκ μέρους της... Pone Cavela, ponas Oettinger, man savo frakcijos vardu sveikinu Jūs atvykus į, šį, atvykus į šį klausimą ir taip pat noriu palinkėti Jums daug sėkmės Jūsų darbe. Ponas Jutinger, iki šiol reglamentai, teisės aktai, politika, strategija ES e, visuomet apėmė ir dujas, kurias mes daugiausia gauname dujotekiais. Ar jūs ketinate pristatyti kokį nors pilną išsamų projektą susijusiu su mm, šio dujų transportavimu ir teisinė apsaugačiu? Herr Oettinger. Sie haben die Gelegenheit zu antworten. Gas ist ein. Dujos yra būtina žaliava bet kokiai pramoniai. Europos Sąjungoje dujos yra svarbiausios, po naftos, kaip ekonominė pramoninė žaliava. Aš stengsiu prisidėti prie to, kad dujos būtų naudojamas kiek įmanoma veiksmingiau. Todėl dujos turi būti riboti naudojamos elektros gamyboje. Ateitis, ko gero, kitoks dujų panaudojimas. Toliau, dujų atveju reikėtų vadovauti solidarumo principu. Aš Manau, kad šiaurės rovės projektas mums gali būti gera pamoka. Kaip ateityje reikia spręsti solidarumo, partnerystės, naštos dalymosi klausimus. Svarbu nebūti priklausomas nuo vienos šalies, nuo vieno dujotekio. Svarbu daugiau turėti dujotekio. Atitinkamai aš būčiau patenkintas, jeigu panašių dujotekių atsirastų ne tik Baltijos jūroje, ne tik Šiaurės jūroje, bet ir viduržėme jūroje, Kaspijos jūroje, galbūt e, vamzynai, kurie susijėtų mūsų su Afrikos žemynu. Taigi tokiu būdu mes geriau spręsime tas problemas, kurios dabar kyla Europoje, paskirstant e, dujas tarp atskirų šalių. Tikiuosi, kad e, šių projektų srityje ateinančiais metais pasieksime esminės pažangos. Pone kolegė, galbūt papildomas klausimas. Taip. Vis dar apie tos kitus energijos šaltinius. Pirmadienį Strasbūrė mes e, klausysime pramonės, e, kandidatą į pramonės komisarus. Taigi, ponas Ettinger, skatinant įmonės, Europos įmonių konkurencingumą, ar jūs norėt, sieksite taip pat ir energijos efektyvumą e, skatinti, kad pram, pramonės įmonės naudotų tą energetinį miksą. Oettinger. Energie spielt äh, bei der Wettbewerbsfähigkeit. Užtikrinant Europos ūkio konkurencingumą, užtikrinant darbo vietas, energetika vaidins vis svarbesnį vaidmenį. Plieno pramonė, pavyzdžiui, maisto pramonė, popieriaus pramonė, chemijos pramonė, ypač Taip pat e, beveik visose kitose pramonės rytise energijos išteklių kaina bei saugus apsirūpinimas energija yra esminiai dalykai, apsprendžiantis, ar yra investuojama tam tikroje vietoje. Taigi, lyginant su kitomis e, pasaulio šalimis, e, su JAF, lyginant su Azija, mes turėtume suvokti, kad energetika yra esminis elementas, nuo kurio priklauso ar išlaikoma gamyba Europoje. Tuo labiau, kad daugelis koncernų yra tarptautinio masto, kurie nebūtinai turi kažkokių tai e, simpatijų Europai. Aš atsižvelgsiu į dabartinį energetikos miksą atskiruose šalise, tačiau nenorėsiu kaip nors jų diskriminuoti, tiesiog savo sprendimuose paisysiu nacionalinių kompetencijų. Ko gero svarbus štai koks dalykas kalbant tiek apie energijos kaštus, tiek apie darbo vietų užsaugimą, e, socialinius standartus, aplinkosaugą. Europa gali leisti savo gaminti šiek tiek brangiau, būti šiek tiek jautresnė, šiek tiek labiau atsižvelgti aplinkosaugą. Tačiau negalime visiškai ignoruoti to, kaip gamina kitos šalis. Privalome užtikrinti kad mes išsaugotume tokią kvalifikaciją darbuotojų, tokią produktų kokybę, kuri pateisintų tokį mūsų galbūt brangesnę gamybą. Ačiū. Gracias, senor presidente. Ponas Osavakner, ačiū. Pirmininkė, ponas Oettingeri. Jūs atsakėte iš dalies jau tą klausimą, kurį rengiausi užduoti, kuomet kalbėjote apie Europos dujotiekius. Tačiau aš norėjau dar papildomos informacijos iš jūsų gauti apie konkrečias priemonės, kurias jūs ketinate uh, patvirtinti, atsižvelgiant į tą e, tarpusavę jungčių trūkumą tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Danke sehr für die Fragestellung, Herr Oettinger. Gerbiamas deputate, šiuo metu mes turime per, do, per mažai jungčių tarp atskirų regioninio rinkų. Tai pasakytina ne tik apie energetiką, bet ir apie kitas ekonomikos rytis. Taigi kartu su jumis stengsiuosi prisidėti, kad Europoje atsirastų bendra rinka, kad Europos rinka nebūtų suskalti nacionalinės rinkas. Taip pat noriu, kad aktyviau konkurencijoje dalyvautų ir regioniniai bei nacionaliniai veikėjai. Taigi aš prisidėsiu prie jungčių formavimo. Tai galima daryti numatant tam tikras taisyklės, normas, tai galima numatyti skiriant e, finansavimą, tačiau bent jau pagal savo šalies pavyzdį galiu pasakyti, kad e, bent jau Vokietijos pietvakariuose prie sienos su Prancūzija beveik nėra galimybių perduoti elektrą iš vienos šalies į kitą. O tokia realybė, toks izoliavimas jis nebetitinka Europinės realybės. Papildomas klausimas. Ačiū, panas Ettingeri. <clears throat> Tikrai linkiu Jums daug sėkmės. Jūs bent jau, kad su energija pultumėte spręsti energijos klausimus. Ačiū. Pone Kolovska Bobinska, prašau. Dėkoju. Savo įvadinėje kalboje E, jūs sakėte, kad prasideda naujas energetikos etapas ES. Jūs tikrai turite galimybę tapti istorinę asmenybę komisarų ES. Jūs galėsite daryti tiesioginę įtaką šiai europiniai energetikos politikai. Džiaugiuosi tuo, ką jūs sakėte, kalbėdamas apie tai, kad reikia daugiau solidarumo ir labiau europietiškos energetikos politikos. Todėl norėčiau jūsų paklausti dabar, kai kurios individualios valstybės narės yra izoliuotos ir neturi prieigos prie energijos šaltinių. Kokias specifines priemonės e, siūlysite tam, kad būtų galima įdėkti solidarumo principą praktikoje? Apie jį yra kalbama 192 Lisabono sutarties straipsnėje, 124 atsiprašau, Lisabono sutarties straipsnėje. Ką manote apie dujų koridorius? Ką manote apie alternatyvius dujų šaltinius? Kaip jų, kur jų rasti ir kaip jūs dėkti? Ačiū. Herr Oettinger, Sie haben die Gelegenheit zu antworten. Zur zweiten Frage. Galbūt nuo antro klausimo pradėsiu. Pietinis variantas arba pietinis sprendimas. Jis leidžia įsisavinti naujus dujų šaltinius Kaspijos jūros regione, Azerbaidžiane, Turkmenijoje. Be to, šis variantas leistų sumažinti priklausomumą nuo Rusijos. Tiesa, neatsisakant partnerystės su Rusija, kadangi pastaroji partnerystė gyvavo ne vieną dešimtmetį ir gyvuota ne vieną dešimtmetį. Solidarumas. Gerai suprantu, kad Baltijos jūros regione šiaurės rovės projektas baigiamas jau gyvendyti. Ir suprantu, kad priimant sprendimus dėl šio projekto tiek Lenkija, tiek Baltijos šalis mane, kad nebuvo elgiamasi solidariai šio projekto atžvilgiu. Taigi pasimokime iš šio dalyko. turi būti atskleisti arba deklaruoti dvišaliai sutarimai. O vidutinėje perspektyvoje reikėtų tas, tuos dvišalius sutarimus paversti europiniais. Aš norėčiau, kad nacionalinės vyriausybės suprastų arba įsitikintų, kad ES turėtų dėrėtis su trečiosiomis šalimis, su šalimis gamintojomis, o ne atskiros nacionalinės valstybės. Atitinkamai, trečiosios šalis tiekėjos turėtų neignoruoti nei vienos ES šalies. Su visomis šalimis turi būti elgiamasi vienodai. Taigi, prekė turi būti tiekiama vienodomis sąlygomis, vienoda kaina visoms ES šalims. Pone deputatė, papildomas klausimas. Ačiū. Dėkoju už atsakymą. Manau, kad jūsų pareiškimas dėl Lenkijos ir kitų, ir, ir, ir kitų regionų valstybių yra labai svarbus. Turiu papildomą klausimą. E, Nabuko e, vamzdyno dėl, dėl, dėl tiekimo e, sutartė yra pasakyta, kad svarbu yra užtikrinti visų valstybių interesus. Norėčiau paklausti, ar paremsite panašias saugiklinės nuostatas visoms valstybėms narėms, kad jos galėtų e, būti įtrauktos į sutarimus susijusius su kitų e, tiekimo vamzdynų statybą. Pavyzdžiui, kai dėl šiaurės srovės projekto, ar įtrauktumėte e, panašias saugiklinės nuostatas? Ar manote, kad Nabuko sutartis turėtų būti išplėsta ir kad turėtumėm įtraukti Gruziją ir Azerbaidžianą šios sutarimus? Dėkuoju. Herr Oettinger. Es gilt. Reikia laikytis galiojančių starčių. Sutartį sudarė investuotojai, sutartyse kalbama apie tiekimą ir panašiai. Tačiau išorės santykiai turi būti taip toliau plėtojami, kad niekas nebūtų skriaudžiamas kad su nieko nebūtų per daug palankiai elgiamasi, kad nebūtų jokių eks ekskluzyvinių išimtinių teisių. Koks turi būti tikslas? Sąžingomis sąlygomis reikėtų į Europą gauti, importuoti žaliavą ir patikimo sąlygomis importuoti žaliavas ir tos importuotos žaliavos turėtų būti prieinamos vienodomis sąlygomis visoms nacionalinėms rinkoms bei visiems pramonės vartotojams vienodomis sąlygomis. Atviroje, skaidrioje, nediskriminuojančioje rinkoje. Čia dar ne viskas gerai. Dabar Nabuko projektas. Ko gero, pirmiausia, šį klausimą reikia spręsti išorės santykių kontekste. Kaip mes elgsimės su tomis šalimis, kurias nebūtinai sieja su mumis vienodos vertybės, kurios nesilaiko tų vertybių, kurios yra mums gyvybiškai svarbios. Tai būtų viena. Kitas dalykas. Energetika yra produktas, žaliava. Taigi ten, kur yra ištekliai, reikėtų sumažinti mūsų priklausomumą nutiesiant papildomus vamzdynus. Priklausomą sumažinsime, plėtodami santykius su Kaspijos jūros regionu, su Azerbaidžianu ir panašiai. Tikiuosi, kad dar šiais metais mes išspręsime klausimą dėl tinkamo telkinio Azerbaidžiane įsisavinimo bei ilgalaikio naudojimo bei finansavimo. Taigi Nabuko turėtų būti subrandinta šiais metais sprendimui priimti. Pone Ulskok. Herr Röttinger, som redan framkommit eh, finns det en oro för att ni står nära särin. Ačiū. Ko gero jau aišku, jog eh, kai kas abejojo dėl jūsų artumo tam tikrojams sluoksniams, kai kas mano, kad jūs esate nusiteikęs palankiai atominė energetika ir panašiai. Savo įžanginėje kalboje jūs pabrėžėte pirmiausia ekonomikos svarbą, o ekologija vartotojų teisės minėjote kaip ir antroje vietoje. Taip pat sakėte, reikia nebijoti rizikuoti. rizikuoti. Tai irgi nebūtinai mane nuramino. Dar 2007 metais dalyvavote viename forume, galbūt mokslinio tyrimų institute, kuris pagarsėjo be kita ko antisemitiniais pareiškimais bei homofobiniais pareiškimais. Taigi noriu paprašyti kad paaiškintume, ar mes galime pasikliauti jumis bei jūsų įvardintais prioritetais. Prašom, kandidatė, paaiškinkite. Pone deputatė, aš neturiu jokių akcijų nei RVE, nei AON, nei Vattenfallo, nei kitų įmonių. Tačiau aš pagal savo funkcijas turėjau palaikyti tamprius santykius su įmonėmis politika tai nėra atsiribojimas nuo pramonės, nuo profsąjungo, tai yra dialogas su ūkio subjektais. Mane sieja tampro santykiai taip ir pat ir su EG Metal profesinė sąjunga. Taip pat mane sieja tampro santykiai su komunalinėmis šilumos įmonėmis, taip pat manęs jie tamprų santykiai ir su didžiosiomis energetikos įmonėmis. Tuo labiau, kad mano žemė yra didelė akcininkė vienoje iš įmonių. Taigi tikrai tokie santykiai dar nereiškia priklausomumo. Kad priešingai tai sąlygoja reikiamą nepriklausomumą. Ko gero likščiol savo pareigose esu nekartą įrodęs, kad sugebu priimti tinkamus nepriklausomus sprendimus. Jūsų antras klausimas. Mano pirmtakas premjero poste. Pagal savo pareigas priklausė tam tikram fondui. Perėmęs jo pareigas premjero, premjero kėdėje aš ir toliau, toliau priklausiau šiam fondui, tačiau iš jo pasitraukiau. Niekada nedaviau nei viename fondo posėdėje, taip pat niekada nebalsavau posėdžius ir panašiai. Taigi jokių išvadų nedarykite. Jeigu pasiteirautumėte mano gimtinėje, tai mano santykiai su žydų bendruomenė yra labai ir buvo labai intensyvus, draugiški, malonus ir tokių įrodymų tikrai būtų galima labai nesunkiai rasti mano gimtojo žemėje. Dėl tam tikrų istorinių aplinkybių, dėl savo krikščioniško įsitikinimo esu tikras, kad sugebėjusiu tinkamai atlikti savo pareigas Bruselėje. Ačiū. Pone kolegė, galbūt papildomas klausimas. Ačiū, ponas Etingeri, už atsakymą. Kaip apibrėžtumėte savoką jūsų interesų konfliktas? Bent jau komisijos narių elgesio kodekse nėra pateikta apibrėžties, kasgi yra interesų konfliktas, kas yra nepriklausomumas atrodo, kad kiekvienas komisaras pats sprendžia, kokie yra jo interesų konfliktai, ar tokių yra ar nėra. Taigi, ar apskritai galima iš anksto išsiaiškinti, ar tokių konfliktų kils, kad nebūtų taip, jog abejojama, bus abejojama, kad žmogus gina tam tikros pramonės, tam tikros sektoriaus interesus. Objektivumas, nepriklausomumas, teisingumas pagarba tiems, kurių dėka esi išrinktas. Ko gero, tai esminės tiek demokratijos, tiek teisinės valstybės prielaidos. Sutinku, kad galbūt ne visais atvejais jūs tenkina kandidatų atsakymai. Tačiau nėra jokios kitos institucijos, kurioje interesų konfliktai bei nepriklausomumas yra taip užtikrinamas kaip Europos komisijoje šių principų paisoma komisija labiau negu nacionalinėse vyriausybėse, labiau negu parlamentuose, tikrai daug smarkiau šių principų laikomasi. Pavyzdžiui, Vokietijos Bundestage kyla problemų dėl to, kad kai kurie deputatai užsijima lobizmu. Tai kaip ten bebūtų, nors ir reikia daug ką gerinti, tačiau Europos komisijoje laikomasi nuosekliau ir tvirčiau atitinkamos politikos negu bet kur kitur. Kokios be egzistuotų formalios taisyklės? Svarbiausias yra štai toks dalykas. Atitinkamo žmogaus savo funkcijų suvokimas, konkretus darbas. Ir aš manau, kad savo likščiolinėje karjeroje visais atvejais sugebėjau užtikrinti savo sprendimų nepriklausomumą bei teisingą elgesį su tais, kurie į mane kreidavosi. Taip pat visais atvejais sugebėdavau atremti lobistų pastangas įtakoti mano sprendimus. Tikrai, prižiūrėkite mane, net nebejoju, kad atimiausiais metais sugebėsiu atsilaikyti bet kokiam lobisto mėginimu mane įtakoti. Tinger, eh, pri predstavitvi ste dejali, da je eden od stebrov energetske politike. Savo įvadinėje kalboje jūs sakėte, kad vienas iš ramščių energetikos politikoje yra tvarumas. Jūs pabrėžėte, kad labai svarbus dalykas yra energetikos efektyvumas, mažai CO2 emisijų. E, energijos šaltiniai taip pat yra svarbus dalykas. E, tam reikės didžiulių investicijų. Daugelis valstybių narių sakė, kad plėto savo energetikos programas. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs manote, ES galėtų uh, padėti kurti tvarę investicijų šio pobūdžio aplinką. Aš manau, kad e, iš Europos komisijos yra laukiama priimti, pasiūlyti direktyvą dėl radioaktyvių atliekų tvarkymo. Koks vaidmuo turėtų tekti Europos komisijai, kad būtų numatyta, kaip saugiai tas atliekas surinkti ir laikyti. Nes visuomeniai kyla susirūpinimas dėl to, kaip saugiai tas atliekas tvarkyti. Ačiū. Frau Abgeordnete. Pone deputate, tikrai reikės e, milijardinių investicijų į visą energetikos infrastruktūrą. Tik e, investavus mes sumažinsime priklausomumą, taip pat pasieksime ekologinių tikslų. Ateinančiais metais reikės išspręsti klausimą, o kasgi investuos kokia bus e, ekonominė situacija investicijoms, kaip e, ūkis vystysis, kaip elgsis vartotojai, kaip e, bus taikomos įvairios rinkliavos, mokesčiai, skatimo programos taikomos, kaip bus dirbama su Europos bankais, kaip bus teikiamos paskolos, kreditai, paskatos bei biudžetiniai dalykai bus vienas iš svarbiausių klausimų mano darbe, kadangi iki šiol, man atrodo, per daug buvo įmamasi atskirų pavienių priemonių, nebandant tų priemonių tarpusai derinti. Kitas dalykas - radioaktyvių atlikų saugojimas. Nepriklausomai, ar esi už ar prieš atominę energetiką, reikia atsakingai žiūrėti į saugyklų klausimą. Pateiksiu pavyzdį, kuris galbūt nėra visai geras. Kalbant apie bendro pobūdžio atlikas, per pasiruosius dešimtmečius mes mažinome standartus, vykdėme standartų dempingą, tai parinkdavo sandėliavimui tokias vietas, kur žmonės sutikdavo mainais į papildomą finansavimą. Toks standarto dempingas negali būti leidžiamas radioaktyvių atliekų srityje. Svarbu šie yra geri, aukšti standartai, užtikrinti tinkamų saugyklų geologinį tinkamumą. Ir negalima čia dangstytis vien tik tai finansiniais dalykais. Taigi, kuriant galutinių saugyklų koncepciją, turime vieningai elgtis tiek europiniu, tiek ir nacionaliniu mastu. Papildomas klausimas? A, ali menite, da bi morali na evropskem nivoju. Ar jūs manote, kad ES lygių mes turėtume numatyti bent tam tikrus bendrus standartus, kurie būtų taikomi radioaktyvių atliekų saugojimui. Kaip dėl e, atominių jėgainių uždarimo, kaip bus šios šie dalykai finansuojami, ačiū. Pirmiausia, mokslinio tyrimo srityje bei konsultavimo srityje europinis ligmuo gali būti labai svarbus. Be to, aš manau, kad ir nustatant saugyklų vietas būtų galima aktyvesnį vaidmenį Europą vaidinti, nustatant saugumo standartus, aplinkosauginius standartus. Čia Europa galėtų priimti taisyklės ir normas, kurių turėtų paisyti ūkio subjektai bei nacionalinės institucijos. Negalime leisti, kad šioje srityje būtų taikomi skirtingi saugumo bei aplinkosiniai standartai. Turime įdėkti visoje ES pačio aukščiausio ligmens standartus atliekų srityje, radio, radioaktyvių atliekų srityje. Ponas Obada, ačiū. Jeigu leistumėte užduoti papildomą klausimą, pratęsant prieš tai užduotus klausimus, tie kalbėjote apie aukščiausius standartus radioaktyvių atliekų srityje. Bet ką tai reiškia Ar reikia taikyti aukštą standartą ar patį aukščiausią standartą? Toks patiksinimas. Dabar kitas dalykas. Savo įžangoje sakėte, jog nenorite, kad būtų sudaromi dvišalius tarimai dėl energijos tiekimo. Bet kaip šį tikslą sieksite? Ar siūlite parlamentui priimti tam tikrą teisės aktą, kuris draustų tokius dvišalius tarimus? Gal siūlysite klausimus renkti, Galbūt e, komisija galės pareikšti protestą, skundą ar panašiai. Tai kaip ketinate įdėkti tą koncepciją, kuri šiaip man labai patinka, kad nereikia dvišalių sutarimų energetikos srityje? Atsakymas. Ponas deputatė Svoboda. 94 straipsnėje minimas solidarumo principas. Ir solidarumo principas labai konkrečiai yra įvardyjamas energetikos platmėje ko gero, tuo, tuo straipsniu turi visi vadovautis. Aš manau, kad e, valstybės narės e, neturi bandyti išspausti savo kokios papildomos naudos. Ko gero, iš Turkijos į Austriją tiesiant Nabuko projektą reikia atsižvelgti ir į pakeliui esančių šalių interesus. Taigi stengsiu, kad niekas nesijaustų nuskriaustas. Kalbant apie ekonominius interesus, ko gero nepakanka vien gražių žodžių. Todėl esu konkrečiai pasirengęs tiek su Europos parlamentu, tiek su taryba parengti privalomo pobūdžio priemonės, kurios užtikrintų solidarumą, nediskriminaciją, trūkumų išvengimą. Taip pat norėčiau kad mes visi vienu balsu kalbėtume spręsdami išorės klausimus. Ko gero, tai yra iš dalies ir pirmininko, iš dalies kolegės Ešton kompetencija, tačiau aš ketinu irgi energingai prisidėti prie to, kad šie principai būtų rimtai įdėkti. Svoboda? Ačiū. Geras atsakymas. Tik tai norėčiau, kad jūs nebūtume pasirengęs, nebūtumėte pasirengęs, bet iš tikrųjų ir imtumėtės iniciatyvų. Tai būtų dar geriau, kadangi nepakanka vien gražių žodžių. Galbūt pakalbėkite apie brandulinę saugą. Aukštas standartas aptaki formuluotė. Ar nereikėtų čia brandolinės saugos srityje įdėkti pačius aukščiausius technologiškai įmanomus standartus. Ką Jūs galvotumėte apie šį klausimą? Ko gero, čia reikia atsižvelgti į pačią naujausią technologiją, į pačias naujausias techninės galimybės. Saugos standartas turi būti kiek įmano aukštesnis technologinė prasme. Ir čia nesvarbu, ar tie standartai brangiai ar nebrangiai kainuos valstybėms arba ūkio subjektams. Kitas klausimas. Kolega Karinč. Pone Otingeriai, vienas iš ES esminių principų yra atvira ir gerai veikianti vidaus rinka energetikos rytyje. Kalbėdami energetiką, mes visada rūpinamės jo saugumu, tiekimų užtikrinimu. Gal galėtumėt pasakyti, kaip ketinate užtikrinti tiekimų saugumą, remiantis atvirą, saugę ir tvirtą vidaus rinką. Labai gaila, tačiau ES dar tebelieka taip vadinamų energetinių salų, kurios yra izoliuotos nuo ben, atskirtos nuo bendrų energetikos tinklų. Pavyzdžiui, Baltijos valstybės yra šimtaprocentinė sala, negaudanti dujų. Ir lygiai taip pat e, galėčiau patvirtinti, kad tai yra visiškai izoliuotos valstybės nuo bendrų energetikos tinklų. Ką kaip komisaras ketinate nuveikti, kad užkirstumėte kelią tokiuom kai kurių valstybių darių izoliavimui, atskirimui nuo bendrų energetikos tinklų ir tuo metu, kaip galite už, padėti užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Dėkui. Herr Oettinger, Sie haben das Wort. Hier ist die Aš labai gerai suprantu, kokioje geografinėje bei infrastruktūrinėje situacijoje yra Baltijos šalis. Ta situacija turi keistis jos turi būti visiškai integruotos į Europinį dujų bei elektros tinklą. Taigi aš galbūt tik pakartosiu jau anksčiau pateiktą atsakymą. Didžiosios, didieji žemyniniai tinklai arba netgi tarp žemyniniai tinklai nepasieks visų 27 valstybių narių. Tačiau svarbu, kad egzistuotų Europos viduje reikiami tinklai, kad prieiga turėtų visi, kad, jeigu tai yra technologiškai bei ekonomiškai įmanoma. Atitinkamas dialogas jau yra pradėtas. Taip pat mes stengsimės skatinimo programų dėka užtikrinti, kad plečiant infrastruktūrą būtų mažinamas priklausomumas ir kad dėl to turėtų naudos, naudos visi. Negalime mažinti priklausomumo nuo išorės, didinant priklausomumą viduje. Papildomas klausimas. Paldies, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas. Dėkoju. Mano klausimas būtų toks. Ar manote, kad ES turi stiprinti savo įtaką priimant sprendimus dėl atskirų valstybių narių? kai jie yra susijęs su sprendimais dėl investicijų į energetikos infrastruktūrą. Ypač jeigu ta, tokie sprendimai prisideda prie tolesnio kai kurių valstybių izoliavimo atskirimo nuo bendrų tinklų. Nacionalinių valstybių investicijos bei ūkio subjektų, tinklų, savininkų investicijos ko gero tikrai dar reikia daug pasistengti, kad tinklai artimiausiais metais taptų modernesni, kokybiškesni bei geresni. Hatsimakakis. Tiesa, kandidatė, jeigu manoma, kalbėkite šiek tiek arčiau mikrofono. Tiesiog vertėjams būtų lengviau jūs girdėti. Klausimas. Ponas Ettingerė, puikiai jūs čia pasirodote. Man patinka, kaip jūs elgiatės. Neplokite, mažiau laiko man liks kalbėti. Mes žinome, kur yra Baden-Württembergas, kokia tvarka yra Baden-Württemberga, ten viskas gerai ir gražu tačiau susidaro šiek tiek įspūdis, kad jūs apsiribojate tik tomis gairėmis, kurias pateikė Barozas. Man labiau rūpėtų europiniai dalykai, europinė vizija. Labiau rūpėtų klausimas, kaip jūs elgsitės valstybės narėmis. Pats juk sakėte, valstybės narės turi pačios daugiau rasti pinigų, jos pačios turi aktyviau e, įdėkti saulės energiją, technologijas ir panašiai. Taigi teisės aktų vien nepakanka. Tik ar pasirengęs esate užsimauti bokso pirštinėse, likščiolinėse pareigose dažnai boksuodavote su kanclerė, Vokietijos vadovė. Tai ar dabar, tapęs komisijos nariu, pasirengęs esate kovoti su bokso pirštinėmis, su nacionaliniais interesais? Taigi sportinės gaidelės, ponas Etingeri, prašom. Įvairių partijų kolegos atsižvelgdami į likšinius klausimus, man sakė, jog reikėtų neapsiriboti vien priimtomis gairėmis, reikėtų savarankiškai kalbėti. Tačiau man atrodo, kad tai būtų per daug paprastas receptas. Komisija juk tam tikras kolektyvas, taip pat pirmininkas yra vadovas komisijos, yra prieimęs gairės, kurios, su kuriamis aš sutinku. Bet to gairėse numatomi tik tai principai, o tuos principus reikia realizuoti, įdėkti, įgyvendyti, manau, kad čia bus dar pakankamai darbo per ateinančius penkerius metus. O ką aš pats galvoju? Ko gero, iš Kopenhagos mes e, pasimokėme. Ko gero, tik europiniu lygiu mes įmanome šio bei to pasiekti pasaulio mastu. reikia turėti aiškių principų, aiškios kontrolės, aiškios e, priežiūros, nes tik veikdami iš vieną mes galime šį beitą padaryti. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tiek dabar krizėje, tiek po krizės, tiek e, po Kopenhagos, tiek įsigaliojus Lisabono sutarčiai, mes turime galų galę subrandinti Europinę dimenciją, turime išnaudoti visas turimas galimybės. Be to mes visi Turime prisidėti prie to, kad Europos gyventojai irgi suvoktų visų šių klausimų svarbą. Turime prisidėti prie to, kad ateinantis metai pasižymėtų Europinė dvasia. Aš kalbu ne apie, centraliz, ne apie centralizmą, ne apie dominavimą, bet Europa kaip konkurencingumo prielaida, kaip galimybę, kad mus išgirs pasaulyje kiti pasaulio regionai, kadangi mes visi esame Europoje vienoje valtyje. Papildomas klausimas. Konkretus pavyzdys ir konkretus klausimus dėl globalių standartų energijos naudojimo efektyvumo srityje. Ar jūs čia tarsite su kolega Patočniku ir ar stengsitės, kad tie standartai būtų priimti Indijoje bei Kinijoje ir panašiai pavyzdžiui, pramonės įmonėse. Europos parlamente mes daug dėmesio skiriame vartotojams. Kalbame apie vartotojams skirtą įrangą bei prekes. Tačiau ar esate pasirengęs nustatyti standartų ir pramonės įrenginiams, turbinams pavyzdžiui, kadangi iš savo žemės Baten-Württembergo ko gero turite daug patirties pramonės rytyje. NOX bei CO2 srityje štai ko pasimokiau per praėjus metus. Tokios taisyklės, kurios garantuoja planavimo saugumą, pramoniai yra netrūkumas, bet privalumas. Todėl mums reikėtų aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose energetikos srityje Taip pat svarbu neužmiršti nacionalinių mokslinio tyrimų tinklų. Tokie tinklai jau pradės teikti. Taip pat privalome priimti ilgalaikės taisyklės arba normas, kurios būtų pramoniai priimtinos, realizuotinos bet šios taisyklės turi būti tokios, kad duotų mums konkurenciją pranašumo pasaulio mastu. Taigi aš esu pasirengęs ne tik elektros gamybos rytyje, bet apskritai pramonės gamybos plotmėje imtis aktyviai spręsti klausimo, kadangi aš matau daug dar neišnaudoto potencialo energijos taupimo, efektyvaus naudojimo sityje, taip pat pastatų sityje, senų pastatų renoma, renovavimo, naujų pastatų statybos sityje ir panašiai. Tikrai mes daug nuveikėme reglamentuodami vartojimui skirtas prekes - baltos, žalios, rudos prekes, Tačiau pastatų srityje dar ne viskas nuveikta. Čia turiuomenė tiek naujus pastatus, tiek ir senus. Kolega Oručiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite pirmiausia pasveikinti poną Oettingerį su paskirimu į šias pareigas. Mano klausimas yra susijęs su energetikos efektyvumu. O būtent, koks egzipotencialas E, turėtų būti numatytas. Jūs kalbėjote, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Veiksmų planas bus svarbiausias instrumentas, kurį turi komisija, kad galima būtų pasiekti taip vadinamai 20 procentų tikslą. Ar galėtumėte pasakyti, kas bus numatyta naujajame energetikos efektyvumo plane, kokie skaičiai ten bus minimi? Žvelgdamas jūsų atsakymus, matau, kad yra sakoma, jog reikia daugiau investicijų energetikos efektyvumui pagerinti. Naujasis veiksmų planas turėtų numatyti ir tam tikrą finansinę paramą tam efektyvumui gerinti. Reikėtų, ko gero, kalbėti apie naują finansinę perspektyvą ir numatyti ten galbūt energetiškai efektyvesnę pastatų statybą. Ar, yra tok, ar tokia yra jūsų nuomonė? Ačiū. Privačių pastatų energetinis efektyvumas e, svarbus dalykas. Pritinkamos e, renovavimo programos leido sukaupti neblogos patirties. Taigi suderinęs su nacionalinėmis bei regioninėmis programomis, toliau plėtosiu skatinimo arba remimo programas, kurios užtikrintų ne tik gerą gyvenimo kokybę, ne tik pagražintų pastatus, bet ir užtikrintų efektyvesnį energijos naudojimą senose pastatuose. Ir efektyvų energijos naudojimą susijęsiu su galimybė gauti paramą. Kitas dalykas - pati pramonė, elektros gamyba, privatus pastatai, pramoniai pastatai, transportas. Yra daug sričių ir juose visose reikia imtis veiksmų. Visose sritise turėtume savo jėgas, savo energiją investuoti, siekdami efektyvesnio energijos naudojimo. Daug jūs jau esate prieimę svarbių sprendimų dėl CO2 bei transporto, tačiau norėčiau kartu su jumis pasistengti, kad tiek mokslinio srityje, mokslinio tyrimų srityje, tiek gamybos srityje, tiek pažangių technologijų srityje Europa prisidėtų prie mobilumo ir kad Europa būtų pirmaujantis regionas pasaulyje techninė bei teisinė prasme. Turime būti patys novatoriškiausi pasaulyje. Uh, is... Turiu papildomą klausimą, taip. Kad būtų galima pasiekti 20 procentų tikslą susijusiu su pirminės energijos naudojimu, uh, turėtume skatinti pramonę investuoti. Kita vertus, kalbant apie prekybą CO2 emisijomis, yra numatyti mokesčiai įmonėms teršėjoms. Tai mažina investicijų potencialą. Kaip spręsti šitą priešpriešą? Oettinger. Ich halte von Markt. Rinkos ekonomikos instrumentai, pavyzdžiui, priekyba taršos leidimais, taip pat kainos nustatymas taršai yra labai svarbus dalykai. Gali būti čia taikomi ir mokesčiai, tačiau prieš įvedant mokesčius reikėtų atsižvelgti į tai, kokią kompetenciją dar gana mažą turi ES mokesčių srityje. Sprendimai čia priimami vienbalsiškumu. Vienbalsiai. Be to atskiros valstybės dažnai laikosi skirtingos pozicijos dėl mokesčio. Naujų mokesčių įvedimas šiuo metu nėra reikiamas mano galva. Danke sehr. Nächste Frage, Frau Kollegin Podimata. Kitas klausimas. Jis sėdė netoli mūsų. Ačiū pirmininkė. Ponai, kandidatai savo ruoštų linkiu sėkmės ir noriu sugrįžti prie klausimo, kuris jau nemažai buvo aptartas ir kuris, na, pagal atsakymus raš, raštu atsakymuose. Taigi, brandoninė energetika. Savo atsakymuose pateiktuose raštu jūs sakote, kad jūs remiate saugų brandolinės energijos naudojimą ir taip pat sakote, kad Valstybės narės visuomet turės galimybę rinktis energijos rytyje. Tačiau, na, šis atsakymas yra įvairiai interpretuotinas. Ką tik mes kalbėjome apie Lisabonos sutartį ir europeizavimą energetikos politikos. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs galvojate, kad brandolinė energija turėtų būti įtraukta į tai, ką mes vadiname tą Europos um, energijos politikos europeizavimo, ar ją vis tik tai reikėtų atskirti nuo Europos kompetencijų. Na vis tik tai pokyčių visokių įvyko pastaraisiais metais ir nemažai žingsnėmės ir ankstesnis komisaras. Frau Vorsitzende. Pone pirmininkė, yra priimta naujoji sutartis. Prieš kelias savaitės įsigaliojo. Taigi aš laikysiuos sutarties ir jos pagrindų dirbsiu. Šis sutartis labai aiškiai nustato, kas konkrečiai priima sprendimus dėl energetikos mikso. Ta kompetencija yra valstybių narių rankose. Beje, praėjusią savaitę su specialistais gilinausi į klausimą, ar pagal sutartį galima laikytis 20 procentų tikslo kadangi čia irgi ne viskas yra aišku, kadangi Anglijai dujoms galima taikyti skirtingus tikslus. Taigi tas tikslas yra suderimas sutartimi, tačiau 50 procentų tikslas jau pažeis sutarties reikalavimus. Galvokime apie ateinančius dešimtmečius. Bet kokiu atveju aš gerbsiu sutartį, Manau, kad tos sutarties bus laikomas ir ateityje. Kitas dalykas. Aš gerbsiu ir Austrijos sprendimą nesinaudoti branduolinę energetiką. Gerbiu Prancūzijos sprendimą statyti naujas elektrinės, atominės elektrinės. Taip pat kai kuriuose šalise yra statomi vienu metu tiek vėjo jėgainių parkai, tiek ir atomės elektrinės. Nors šalį nebūtinai vadovauja konservatoriai. Esu tikrai įsitikinęs demokratas. Ir nieku būdu nenoriu ignoruoti tos įvairovės, kuri šiuo metu egzistuoja Europoje. Todėl koks mūsų tikslas turėtų būti? Par, numatyti saugos taisyklės užtikrinti sandėliavimą, saugojimą, užtikrinti urano tvarkymą, kad nekiltų grėsmės e, taikai ir saugumui, įgyventi Euratomos sutarties reikalavimus. Na, o šiaip e, kiekvienas savo šalyje gali agituoti už arba prieš atominę energetiką. Tai juk yra savotiškos demokratinės varžybos. Aš labiau esu, suprantu save kaip tarpininką, o ne kaip atominės energetikos ambasadorių. Netokia mano funkcija papildomas klausimas. Θεωρώ, σας ευχαριστώ, θεωρώ πολύ σαφή την απάντηση. Dėkui. Na, manau, jūsų atsakymas visiškai aiškus ir aš jį suprantu kaip įsipareigojimą jūsų ateinančiai kadencijai. Tačiau ar būtų įmanoma e, iš jūsų išgauti ir kitą įsipareigojimą? Wir haben ein kleines Problem. It's okay. Übersetzung zum Herr Oettinger. It's okay. Übersetzung. Klappt wieder? Okay. Okay. It's okay. Thanks. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμη. Taigi norėčiau sužinoti, ar iš jūsų galima išgauti ir kitą įsipareigojimą. Daug kalbėjome apie energijos efektyvumą ir teisėtai apie tai kalbėjome, nes tai yra labai svarbus elementas siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir kovoti su klimato kaita. Uh, Ir jūs žinote, kad energijos paketo, mūsų patvirtinto energijos pakete, mes kovojame su emisijomis, e, skatiname alternatyvius energijos šaltinius. Visą tai ir, e, yra, na, ir teisiškai pareigojančios priemonės. Ar bus taip pat teisinių pareigojimų dėl energijos efektyvumo didinant 20 procentų? Agal. Herr Oettinger, bitte um Antwort. Atsakymas. Artimiausiais mėnesiais bei artimiausiais metais mes turėsime kalbėti apie tai, kaip pasiekti šiuos privalomus tikslus. Tikrai mes privalome tuos tikslus pasiekti. Taigi teisinis privalomumas bus siejamas su tuo, ar yra grėsmė nepasiti tikslo. Aš norėčiau, kad tikslai būtų siekiami savanoriškai, kad būtų siekiami vadovaujantis rinkos principais, bet jeigu iškils grėsmė tikslų nepasiekti, tada reikės kiek įmanoma anksčiau priimti teisiškai privalomas taisyklės. Taigi toks tikslas svarbiausia - pasiekti iškeltus tikslus. O priklausomai nuo tikslo bus parinkti ir reikiami instrumentai. Taigi ir privalomumas gali būti reikalingas norint pasiekti šį tikslą. Um- jūs sakėte, kad galima jumis pasikliauti, jūs pažįstu jau gana seniai. Galiu pasakyti, jumis pasitikiu tada, kai tiksliai įsipareigojate, konkrečiai įsipareigojate kažką daryti. Taigi papildomas klausimas. Jūs atsakėte mano kolegijai, ką tai reiškia energijos efektyvumo tikslyje. Ar mes nepasieksime 10 procentų tikslo, tai paaiškės tik tada, kai šio tikslo nepasieksime. Taigi tada jau nebus galima perėti prie teisiškai privalomo tikslo. Taigi klausimas, kada arba nuo kada, taip kaip ir minėjote, reikėtų įjungti kitą bėgį, taip sakant, ir perėti prie teisiškai privalomų reikalavimų, nes neperėjus nebūtų pasiekta to tikslo. Mes gerai suprantame, kad automobilio, Europos automobilio pramonė yra prisėjimusi tam tikrų savanoriškų įsipareigojimų, tačiau tų įsipareigojimų iki 2008 metų neįvykdė. Kitas konkretus įpareigojimas. Minėjote savo tikslus, minėjote apie energetikos išorės politiką. Tai šiame kontekste ketina naudoti ir pramonės sustarimų instrumentą. Be abejo, derindamasi su kolega atsakingu už prekybos klausimus. Taigi antrą klausimą atsakau taip. Dabar koks turėtų būti grafikas šių metų pavasarį mes visi kartu įvertinsime egzistuojantį energijos efektyvumo planą, pateiksime jums duomenis, skaičius, galėsite įsigilinti. O jau po to, kiek įmanoma greičiau, to pagėdavo parlamentas, nelūkuriuosime, taigi kiek įmanoma greičiau aptarinėsime bei pateiksime naująjį energijos efektyvumo planą. Ko gero, jau kitų metų pradžioje tai padarysime. Kad išsklaidyčiau jūsų abejonės, galiu štai ką pasakyti. Jeigu tikslas turi būti pasiekiamas po dešimties metų, jeigu jau 15 metais bus aišku, kad to tikslo nebus pasiekta, tai tada ir bus perita prie teisiškai privalomų reikalavimų arba tikslų. Taigi dar per savo kadenciją 2012 metais esu pasirengęs su jumis diskutuoti. Tikrai mes savanoriškus įpareigojimų pagrindų pasieksime tikslą iki 20 metų. Per atimiausius dviejus ar trejus metus mes priimsime sprendimą, reikia ar nereikia perėti prie teisiškai privalomo reikalavimo. Naujajame veiksmų plane turėtumėte aiškiai paskelbti, kad bus perėta prie teisėtai privalomų reikalavimų, jeigu vėliausiai po dviejų metų paaiškės, kad mes nepasieksime tikslų savanoriškais įpareigojimais. Jūs daug ką žadėjote. Ir aš net nebejoju, kad e, tam tikrie pramonės, e, kitokie lobistai priešinsis šiems tikslams kokių galimybių turite įgyvendinti tuos tikslus. Norite su parlamentu bendradarbiauti, o kaip su nevyriausybinės organizacijomis, kaip su asociacijomis galbūt, draugijomis ir panašiai. Deputatė Biutikoferė. Pirmiausia, mano sąjungininkai yra šioje salėje. Esu tvirtai įsitikinęs, parlamentas labiau stengiasi forsuoti reikalus, negu juos vilkinti. Tuo aš tvirtai įsitikinęs. Toliau. Aš stengsiuosi užtikrinti, kad tiek taryboje, tiek pas nacionalinius pramonės, ekologijos, energetikos ministruose, kad ir tie ministrai suprastų klausimų svarbą. Ko gero pasipriešinimai ekologijai nėra naujas dalykas ko gero toks nenoras prisitaikyti, pasipriešimas yra žinomas ir stebimas jau ne, viena, ne vienus metus. Tie tikslai, kurie iškelti dėl tikslo 2020-2020, ko gero tikslai yra labai aiškus bei įtikinantis, todėl jau po dviejų metų esu pasirengęs svarstyti, ar reikia perėti prie teisiškai privalomų tikslų. Jeigu per ateinančius dviejus metus paaiškėtų, kad vien rinkos instrumentais, vien savanoriškais įsipareigojimais nebus pasiektas šio tikslo. Dabar nevalstybinės organizacijos. Pagal Orhuso konvenciją galiu pasakyti, jog Bruselėje vyroja gera bendradarbiavimo atmosfera tarp oficialių bei neoficialių organizacijų. Turiu omenyje nevyriausybinės organizacijas. Ko gero, aš pats esu suinteresuotas išnaudoti tą žinias bei tą kompetenciją, kuri egzistuoja ne tik mano tarnyboje. Daugelį sričių stengsiuosi atvirai užmėgsti ryšius, plėtoti bendradarbiavimo, keis informaciją su nevyriausybinės organizacijomis. Taip pat e, nepyksiu, jeigu jūs ir mane kritikuosite, kad čia nepakankamai aktyviai elgiuosi. Unija Europai. Pana Šimanski, ačiū. Paskirtasis komisarė. Europos Sąjunga yra priklausoma nuo dujų tiekimo iš Rusijos didelių mastų. 44 netgi procentai to tiekimo yra iš rusiškų šaltinių. Mes girdime kalbant apie šiaurės srovę. 60 procentų dujų, rusiškų dujų keliauja šiuo vamzdynu. Visą tai padeda spausti E, Rusija į kitas valstybės? Ar tai yra politinis instrumentas? Ar pripažįstate, kad tapimas vis labiau priklausomais nuo Rusijos kaip, energija, kaip energijos šaltinių mus daro pažeidžiamus? Dėl to, ar jūs manote, kad reikia spartinti Nabuko projekto įgyvendinimą? Aš žinau, kad tokie susirūpinimai egzistuoja. Aš rimtai žiūriu tokias abejonės, tokį nerimą. Todėl nereikėtų blokuoti arba vilkinti šiaurės trovės projekto. Jau galima numatyti, kada prasidės statyba, po to, kai bus gauti visi leidimai. Tačiau priklausomumo sumažinimas kitų tinklų, kitų vamzdynų dėka yra būtinas. Taigi čia kaip pavyzdžių miniu pirmiausia Nabuko, toliau Viduržėmio jūros regioną bei suskystintas dujas bei kitas transportavimo galimybės, pavyzdžiui, laivais. Taip pat galbūt čia reikėtų irgi prisidėti prie sandėliavimo pajėgumo. Manau, kad mes visi kartu privalome šius klausimus spręsti. Be to, turime užtikrinti, kad priklausomumas nuo Rusijos nebūtų neigiamas mums. Ką aš turiu menyje? Labai gerai suprantu, kad Rusijos kaiminės šalis nori ne tik dujas eksportuoti, tikėdamasis įplaukį, nori lėšas ir išleisti, investuoti į infrastruktūrą, į savo šalių pramonę. Ir jeigu mums pavyktų tapti svarbiu Rusijos pramoniniu partneriu pramonėje, mašinų gamyboje, infrastruktūroje, sveikatos apsaugoje, aplinkosaugoje, tai tokiu atveju tas priklausomumas nebebus toks baisus ir turėsime geresnės kortas negu dabar, kai už dujas mokame vien tik tai pinigais. Papildomas klausimas. E, europejskich kontraktach Gazpromu, także w niemieckich. Dėkuoju. Gazpromo kontrakte yra nuotyta speciali nuostata. Ir pagal tą nuostatą yra neįmanoma parduoti dujų bendroje rinkoje. Tai štai, kaip tada kalbėti apie laisvą judėjimą bendroje rinkoje? Tai reiškia, kad mes neturime tos dvipusių eismo gatvės, apie kurią jūs kalbate. Jūs žinote, kad esame arti krizės susijusios su uh, energetijos tiekimu. Ką Jūs manote apie šių problemų sprendimą? Sutartis buvo sudaryta tuo metu, kai aš negalėjau niekaip įtakoti tos sutarties. Taigi aš sėkiu naujų pareigų komisijoje. Ir jas eidamas turėsiu tam tikrą įtaką, tam tikrą kompetenciją, kiek tai susiję su mano įgaliojimais. Taigi aš esu pasirengęs tikrinti, ar šis klausimas yra suderinamas su Europos sartimi. Tačiau iš to išplaukia ir tam tikras įsipareigojimas, tam tikra prievolė. išvengti trūkumo, kurios patirtų to šalis, kurios nėra pasirašę sutarties. Pavyzdžiui, kalbant apie šiaurės rovės projektą. Ir jeigu mes Europos viduje sukursime reikiamus paskirstimo tinklus, tai tada ne tik per šiaurės rovės dujotekį, bet ir kitais dujotekiais visos valstybės narės gaus reikiamus kiekius dujų tinkamomis kainomis. Taigi atitinkama įtapa sumažins ir Nabuko projektas, tikiuosi, kad bus realizuotas jis per ateinantį dešimtmetį. Kitas kolega gali klausti, ponas Marcinkievič. Ačiū, ponė paskirtasis Komisarė, turiu klausimą štai kokį. Ar Europos, Europos Sąjunga priemi klimato kaitos paketą ir dabar kūrėme naują energetikos politiką, numatome priemonės kovoti su klimato kaita. Europos Sąjunga tam skiria didelį dėmesį, tai yra susijęs su mūsų ateitimi, tačiau taip pat kyla poreikis apsaugoti vidaus rinką. Mes norime, kad mūsų ekonomika būtų, kom, būtų konkurencinga. Mes priėmėme pačius įvairiausius teisės aktus ir čia išvelgiu tam tikrą riziką. Tebelieka daug problemų bendroje energetikos rinkoje, tos rinkos sukūrimui. Mano klausimas būtų apie tai, kokius metodus naudosite, kad būtų galima atsižvelgti į klimat, kovos su klimato kaita paketų nuostatas. Ar siūlysite naujas priemonės, ar siūlysite naujas iniciatyvas tam, kad būtų galima užtikrinti, kad visi europiečiai visose valstybėse narėse galės nusipirkti energijos už prieinamą kainą. Ačiū. Manau, kad likšlinis komisaras nuveikė labai teisingą, gerą darbą taigi remsiuosi jo, jo įdarbiu, taip pat peržiūrėsiu priimtus sprendimus, tačiau rinkos bei technologijos klausimai yra tokie kintantis, kad ateinančiais metais, ko gero, bus priimta bei pasiūlyta daug naujų direktyvų, reglamentų, geros praktikos pavyzdžių, įvairių rodiklių, indikatorių. Taip pat, ko gero, parlamentas priims nemažai rezoliucijų pateiks pasiūlymų, rekomendacijų, kuriuo aš netgi ir tikiuosi, kad jūs tokių rekomendacijų pateiktumėte. Tai bus susiję tiek su dabartinės dabar galiojančias teisės įgyvendinimo bei priežiūra, bei su naujų teisės aktų įgyvendinimu. Tai tikrai bus mūsų tikslas. Papildomas klausimas. Aš atstovauju Lenkijai. 95 procentai mūsų energijos E, yra pagrista anglies gavyba. 95 procentai mūsų sektoriaus yra tuo pagrista. Taigi, norėčiau paklausti apie mechanizmus, kuriuos ketinate įdėkti šiuo požiūriu. Lenkija bus viena iš tų šalių, kur brangiausiai kainuos naujų priemonių įdėgymas. Ar mes galėsime pasinaudoti solidarumo uh, principų, ar yra nuotytos kažkokios investicijos. Dėkoju. Aš pakankamai gerai žinau energetinę struktūrą, situaciją jūsų šalyje, taip pat ir mano šalyje anglis, akmens anglis, rusvoji anglis vaidina vis dar gana svarbu vaidmenį. Be to šiuo metu Vokietijoje yra statomos naujos anglimi kūrenamos elektrinės. CCS technologija, CO2 surinkimo ir saugojimo technologija galėtų būti atsakas į jūsų pateiktą klausimą. Jeigu mums pavyks perėti prie tokio pasaulio, bet tokios ekonomikos, kurioje būtų mažiau sunaudojama angliesa, mažiau išskiriama CO2. Tiesa, reikėtų išsaugoti tam tikrą pimtimi ir anglies naudojimą. Taigi aš manau, kad šiame kontekste bus galima panaudoti Europinės mokslinio tyrimų programas. Reikės dirbti ir su pramonės partneriais, siekiant užtikrinti, kad CO2 transportavimas bei saugus ilgalaikis saugojimas leistų ir ateityje išsaugoti energetinėme mikse dalį angliesą. Ateinančiais metais paaiškės, ar pagal solidarumo principą čia reikia papildomų investicijų. Tačiau tikrai negalime vadovautis senomis struktūromis, dėl kurių kentėtų atskiros valstybės narės. Dabar aplinkosaugos komiteto nariai pateiks klausimus. Antonescu pirmoji, prašom. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule... Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Turiu klausimą susijusiu su energetikos efektyvumu norėčiau iškelti ekodizaino, taip vadinamo, klausimą. Kokia bus jūsų politika įgyvendinant šią direktyvą? Ką ketinate pasiūlyti, kad būtų įdėktos geresnės rinkos priežiūros priemonės? Atleiskite, ne visada yra vertimas girdis tikriausiai kažkokie techniniai nesklandumai. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Can you please? Galbūt pakartokite klausimą. We tried. Micro, please. Deci întrebarea se referă la... Mano klausimas yra apie energetikos efektyvumą ir ekodizainą. Norėčiau paklausti, gerbiamas paskirtasis komisarė, kokią politiką vykdysite kad būtų numatytos šios direktyvos įgyvendinimo priemonės, kur yra numatytos gairės ekodizainui. Norėčiau sužinoti, ką ketinete pasiūlyti kaip rinkos priežiūros priemonės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi numatytų standartų. Ką ketinate daryti, kad būtų galima geriau verslo įmonėms tuos standartus išaiškinti. Oettinger. Sehr spannend zu sein. Ähm, Wir ähm, Jeigu neklystu, mes komisiją vykdome gerą informavimo politiką. Mano pirmtakas įvairiuose raštuose, straipsniuose teikia informaciją, taip pat nekartą lankėsi įvairiuose konferencijose, todėl palaikė tamprų dialogą bei anksti informuodavo suinteresuotas šalis. Tokią praktiką ir aš tęsiu, kadangi kuo anksčiau informuosime, tuo žmonės e, lengviau priims tam tikrus sprendimus. Informavimo politiką be abejo galima plėtoti. Reikia aktyviai stengtis dalyvauti atitinkamose konferencijose, tą aš suvokiu kaip savo svarbę funkciją. Pirmas klausimas Galbūt ne iš karto atsakysiu šį klausimą, nes jis gana sudėtingas. Duokite man porą savaičių laiko. Noriu įsiaiškinti, kokiu papildomu veiksmu reikia imtis norint šią direktyvą gyveninti. Taigi, kol kas nepakankamai esu įsigilinęs šį klausimą, kad dabar jį atsakyčiau. Kolega Laininas. Ja, Ponas Ettingeri, jūsų klausantis susidaro įspūdis, kad iš Sauliaus tapote Pauliumi. Taigi namuose agitavote už atominę energetiką, už anglies, anglimi kūrenamas elektrinės, o čia kalbate apie decentralizuotą energetiką. Be to, lapkričio mėnesį Štutgarte per konferenciją įspėjote, kad nereikia per daug teisų suteikti savivaldybėms Taip pat kalbėjote apie e NBV energetikos koncerno stiprinimą. Taigi susilaukė netgi protestų. Galbūt jūs pakomentuotumėte. Savo žemėje jūs kovojate kaip ir prieš Europą. Dabar turite būti už Europą. Kaip suderinsite šias skirtingas nuomonės? Be to, tris kartus minėjote ribas. Subsidarumo ribos, priimtinumo ribos, subsidarumo ribos. ribos tai ar tikrai jūs esate toks jau bešališkas ir, ir įsitikinęs europietis, ar tinkate nors pareigoms? Etingeriai. Tas perėjimas iš regionių ligmens į europinį, tą perimą ir jūsų įveikėte, ir jums pavyko perėti iš to regionių ligmens į europinį. Taigi, ko gero, ir aš neprastesnis. Tikiuosi, kad man pavyks įrodyti, jog esu įsitikinęs europietis tiek savo darbais, tiek savo žodžiais. Be to, Baden-Württembergo žemė, skirtinga negu kitos žemės, yra labai europeizuota. Keturių variklių strategija, kurią aš vykdžiau, Dunojų strategija, tampros ryšiai su Prancūzija, mūsų orientacija eksportą, mūsų išskirtinė situacija energetikos mikso kontekste, Taigi dėl visų šio priežasčių Baden-Württembergas yra tampriai, tampriai integruotas į Europą. Atominė energetika. Aš nesuteikiau leidimo mano žemė nei vienai atominiai elektriniai. Tai padarė mano pirmtakai, be kita ko Vilis Brantas. Tai yra savotiškas paveldėjimas. Daviau leidimus tiesa dviem anglimi kūrenamos elektrinėms, bet jos turėjo prisidėti prie darbo vietų išsaugojimo, prie priklausomumo nuo importo sumažinimo. Tuo pat metu yra Karlsrūje bei Mannheime išjungiamos senos elektrinės, taigi galima sakyti, kad man vadovaujant Baden-Württembergas tapo lyderiu Europoje pagal hidroenergiją, bet to bioenergetikos įtyje atsinaujančios e, energetikos srityje mes irgi nepaisant e, skirtingų, prieštaringų vertinimų esame pasiekę gražių rezultatų. Esu prisidėjęs be kita ko prie tam tikrų atominio elektrinių išjungimo, bet to aš tikiuosi, kad yra numatoma iš atominio elektrinio eksploatuotojų išskaičiuoti daugiau lėšų, kad jas būtų galima skirti į atsinaujančių energijų tyrimus. Dabar tas lapkričio mėnesio sutikimas, kurį minėjote. Aš norėčiau, kad Baden-Württembergo savivaldybės turėtų tokias pat galimybės kaip ir Prancūzijos partneriai. Dalis uh, tiekimo įmonių mano žemėje yra kontroliuojamos prancūzų. Taigi jeigu ir savivaldybės neturės balso teisės, nekontroliuos akcijų, ko gero bus iškreipta situacija. Aš noriu, kad didžioji akcininkų dauguma ir toliau būtų Baden-Württembergo žemės savivaldybės bei regionai. Kolega Kartas. Thank you, Mr. Oettinger, for all your answers so far. But I would like to... Ačiū. Norėčiau dėl dviejų dalykų paklausti tiksliau. Pirmiausia, jūs sakėte, kad standartų nustatymas padės užtikrinti investuotojų saugumą. Tad šiuo požiūriu, ar kovosite kartu su mumis, kad būtų galima įkurti kogeneracinės elektrinės, ar kovosite dėl bioenergijos naudojimo, dėl tvarumo kriterijų? Aš žinau, kad bioenergijos tema galima visokių už ir prieš surasti, tačiau mums reikia pirmiausia tvarumo kriterijų dėl E, šios energijos naudojimo. Ar galite padėti mums kovoti dėl šių kriterijų įgyvendinimo? Ar galite mums padėti? Tai štai. Tikiuosi, kad sulauksiu konkrečių atsakymų šios du savo klausimus. Bioenergija nėra nei gera, nei bloga. Viskas priklauso nuo to, iš kur jie atsiranda, kaip jį gaminama ir kaip keičiasi bendras energetinis balansas. Taigi iš tikrųjų mums reikia tam tikrų ribų, tam tikrų lubų, turime aiškiai nurodyti, kokios mes norime bioenergetikos, kaip ją remsime ir kokia bioenergetika mums neprimtina, kokia yra neremtina. Taigi noriu kartu su jumis atlikti tikslų, aišku, objektyvų įvertinimą. Jūs teisingai keliate klausimą, tačiau aš dar net nepradėjau eiti savo pareigų. Taigi suteikite man porą savaičių laiko ir būkite tikras, kad privalomumas man yra reikalingas ir būtinas tais atvejais, kai kyla grėsmė, kad vien savanoriško įsipareigojimo dėka nebus pasiekti išsikelti tikslai. Dėl taisyklių arba normų. Pirmas klausimas. pirmiausia, automobilių pramonės įtyje. NOX klausimo, taip pat išmetamųjų dujų surinkimo sityje. Taigi aš pastebėjau, kad pramonė ne visada iš karto atskleidžia visas kortas. Savotiškai pokeris yra žaidžiamas su pramonė. Taigi esu pasirengęs ir su pramonė žaisti rimtų veidų pokerį, aklai neįsiklausyti vieni pramonės pagėdavimus. Mes patys turime parengti savo koncepciją, o pramonė turi prisitaikyti prie jos koncepcijos, nebent įrodytų, kad koncepcija yra teisiškai nepagrista. Tik tokiu atveju aš sutikčiau tą koncepciją kaip nors keisti. Tačiau sprendimo eiga, žingsnių eiga, ko gero, yra akivaizdi. Tai pasigina apie parlamentą, tiek apie tarybą, tiek ir apie mane, kuris darbuosis kartu su jumis. Geachte commissaris of uh, eh, kandidaat commissaris, ik moet zeggen, ik ben toch enigszins ontgoocheld. Uh, u hebt tijd. Taip, panas kandidatė, noriu pasakyti, kad aš šiek tiek nusivylusi. Jūs turėjote laiko pasirenkti šitam klausimui. Mes norėtumėm išgirsti jūsų aiškius tikslus ir nenorime. Ir, ir negirdėjome to. Jūs per daug vartojate subsidarumo terminą. Aišku, energinis miksas vis tik tai dėl jo apsisprendžia valstybės narės, tačiau kokios yra sumos, kurios bus skiriamos kiekvienai energijos formai? Aš turiu labai aišku klausimą ir aš noriu aiškaus atsakymo. Ar jūs esate pasirengęs patvirtinti subsidijas tokias, kad būtų daugiau investuojama į atsinaujinčius energijos šaltinius ir mažiau į brandolinę energiją, į mažiau tvarę energiją. Štai ko mes norime. Mes norime laikytis atsinaujančios energijos e, krypties ir kurti tvarumą visoje srityje. Pone deputate, esu pasirengęs daugiau dėmesio skatimo programų kontekste skirti atsinaujančiai energijai, švaria energijai. Atitinkamai tokio prioriteto neturės kitos programos, kitos rėmimo programos. Be to esu pasirengęs jums gan anksti pateikti tinkamas programas. Esu tvirtai įsitikinęs mūsų naujasis, mūsų bendras darbas patiks piliečiams tik tuo atveju, jeigu ES imsis veiksmų ten ir tik tokia apimtimi, kokia yra būtina. Ir jeigu tik ji priims pačius bendriausius principus, pačius bendriausias taisyklės, esu tvirtai įsitikinęs subsidiarumu. Kiek įmanoma daugiau teisų palikime savivaldybėms, regionams, nacionaliniams valstybėms. Tik ten, kai yra iškylę europiniai klausimai, tik ten numatykime europinę kompetenciją. Tokie pat principai užfiksuoti ir sutartyje. Be to sutartį jau patvirtino visi. Taigi tikrai reikia rimtai žvelgti į tą subsidarumo principą. Po dviejų ar trijų metų ko gero, gali būti taip, kad Luksemburgė teks ginčytis dėl mūsų priimtų direktyvų arba reglamento. Ar nebus taip, kad mums bus priekaištaujama, neva mes pažydėme savo kompetencijas, neva mums nebuvo reikėję europinių lygių priimti tam tikrų sprendimų. Taigi aš noriu, kad tokių bylų atveju mes Luksemburgo teisme laimėtume Taigi subsidiarumo principo laikymasis yra protingas dalykas, nes kitu atveju mums grėsia pralaimėjimai Luksemburgo teksme. Noriu, kad mūsų sprendimai būtų pagal subsidiarumą ir tokie, kad teismai jų neanuliuotų. Papildomas klausimas. Jūsų <clears throat> kolega Patočnikas vakar pasakė ir aš jam pritariu, reikia laikyti subsidarumo, tačiau jis neturi trukdyti nuveikti tai, ką reikia nuveikti. Tačiau aš noriu jūsų įsipareigojimą. Jūs norite pabrėžti atsinaujančias energijos šaltinius ir aš tai priimu kaip įsipareigojimą. Nežinau, kiek kartų jau buvo kalbėta apie Bad Württembergą šiandieną, tačiau visiškai nebuvo kalbėta apie skurdą susijusi su energija. Energija vis daugiau kainuos jos kainos kyla ir atsiranda vis, yra tos socialinės kategorijos, kurios ir visiškai ne, nesugebės kovoti su to kainų kilimu. Taigi, ką čia ruošitės nuveikti? Mes turime labai atidžiai stebėti, kaip kinta energijos išteklių kaina, kadangi energija yra esminis dalykas privatiems namų ūkiams kadangi žmonės negali gyventi be energijos. Taigi mes stebėsime kainų kitimą. Apsirūpinimo energijos saugumas, ko gero, susijęs ir su kainos aspektu. Stengsis prisidėti prie to, kad ne tik pramonės kontekste, bet kad energija nebūtų per daug brangi ir galtiniams vartotojams, kad energetika, energija neprisidėtų prie visuomenės suskaldimo, prie skurdo. Trečia. Energija, ko gero, yra prekių krepšelio dalis. ES yra kaip ir socialinis darinys, o nacionaliniai parlamentai irgi atlieka tam tikras funkcijas. Taigi vėlgi geriausia šiame kontekste būtų leidžiama kiekvienam, nepriklausomai nuo turto, nuo įplaukų, susilaukti, gauti tokią paramą, kad jis galėtų ne tik įsigyti drabužių, maisto, turėti pastogę, bet kad ir galėtų apsirūpinti energiją. Manau, kad toks principas turi būti tvirtintas visų šalių konstitucijose. Kiti sako, negalima niekam išjungti elektros, negalima išjungti vartotojų dujų. Ir mes matome, kad skirtingose valstybės narėse egzistuoja skirtinga tvarka. Man labiau patiktų, kad e, būtų skiriama finansinė parama skiriems gyventojams, o įmonės neturi nutraukti energijos arba dujų tiekimo, kadangi kiekvienas namūkis turi teisę į nenutrūkstamą energijos tiekimą. Kitaip negu kita kol, mano kolegė, aš esu nenusivylęs, bet labai patenkintas kaip tuo, kaip jūs pasirengėte šiam klausimui. Aš taip pat mačiau, kaip e, režisierius darbavosi, Klodas Turmiosas nuėjo pas savo kolegę iš Belgijos ir davė instrukcijų, ką, ką ir kaip ji turi klausti. Dabar jo Lainino klausimas. Jo Laininas ko gero labai gerai žino, kaip iš piktadario žmonės virsta geradėjais. Iš Sauliaus virsta Pauliumi. Kolegė iš Švedijos irgi yra naujokė, ko gero nesigaudo Jeigu esate Vokietijos federacinės žemės premjeras ir jeigu ta federacinė žemė ekonomiškai yra paėgė, pajėgesnė negu Švedija, tai tokios šalies premjeras ko gero geriau supranta, kaip yra sprendžiami skirtingi konfliktai, kaip atsižvelgiama interesus ir panašiai. Taigi, kaip jūs esate pasirengę konfliktuoti su, tomis, su tais kolegomis, kurie iš dalies turi panašios kompetencijos kaip ir jūs komisijoje? Piebalgas, Patošnikas ir kiti. Kaip Jūs planuojate komisijos viduje konfliktus spręsti? Pastarosiomis savaitėmis e, mačiau, kad e, komisijos paskirtieji nariai yra nusiteikę veikti iš vieno, dirbti kolektyviai, siekiant bendro tikslo. Taigi ir aš norėsiu būti vienu iš komandos narių, draugiškai bendradabiauti su kolegomis iš pramonės, prekybos, aplinkosaugos, kitų sričių. Pagal praėjusių dienų pokalbius galiu štai ką pasakyti. Briuselėje dirba puikus tarnautojai, pareigūnai. Taigi aš stengsiuosi, kad mano kabinetas, mano direktoratas nesijaustų kaip apsupta tvirtovė Noriu, kad mano darbuotojai ieškotų aktyviai kontaktų su kitomis tarnybomis, siekiant e, priimti patį optimaliausią sprendimą. Aš nebijau ir spaudos, tačiau ne mano funkcija yra spaudai savo nuomonę išsakyti. Arba ne mano funkcija yra kitam komisijos nariui savo nuomonę pasakyti per žiniasklaidą. Ta aš galiu tiesiogiai padaryti, kreipdamas į tinkamą kolegą. Suteitė suteikia daug galimybių mums energetikos, ekologijos, prekybos, išorės santykių srityje. Taigi manau, kad mes turime reaguoti iššūkius ir spręsti juos konstruktyviai. Papildomas klausimas. Buvo daug teirautasi apie Baden-Württembergo žemę. Noriu paklausti jūsų štai ko kokios teigiamos patirties jūs sukaupėte kaip didelės žemės premjeras. Jums juk tekdavo, pavyzdžiui, vietoje įgyveninti Europinius teisės aktus. Būdavo sunkumų kai kuriais atvejais įgyvendinant Europinės direktyvas, reglamentus. Taigi, ar tai nėra didžiulis pliusas, jeigu komisijos nariu taps žmogus, turės konkrečiai reikalus Europinių teisės aktų gyvendinimu savo žemėje, jam einant premjero pareigas. Noriu bent šiek tiek, nedaug prisidėti prie to, kad prieimus Europinius teisės aktus būtų aiškios administracinės procedūros, kurių laikysis paties skirtingiausio lygmens valdymo institucijos. Nenoriu, kad atsirastų papildoma darbo našta. Man dar štai kas krinta į akį. Direktyvo perkeliamų nacionalinę teisę sistema kelia daugeliu atveju nepasitenkinimą. Gal tai ir neišvengiama. Tačiau tol, kol mes neturime aiškių teisėkuros kompetencijų, tol, kol direktyvos kai ką reglamentuoja, o Paryžiuje ar Berlyne jas dar galima papildyti, tai tokiu atveju valstybės narės tai atlieka tik tai kaip ir notaro funkcija. Taigi tai sukelia nepasitenkinimą. Todėl aš norėčiau, vidutinėje perspektyvoje panaikinti tą netiesioginio teisėkuros kompetenciją. Norėčiau, kad būtų reikiamų lygių priimami reikiami sprendimai. Kitas klausimas. Lamsdorfas. Ačiū, ponas komisarė. Jeigu neklystu, jūs iki šiol labai atsargiai kalbėjote, labai įtikinančiai kalbėjote. Ir štai mano pirmasis klausimas. Šiuo metu didžiosios krizės akivaizdoje vienas didžiausių sunkumų tiek naftos, tiek dujų srityje yra banko konservatyvus elgesys. Jūs reikalaujate stipresnių procedūrų. Taigi, kokiu veiksmu imsitės, kad situacija pasikeistų. Ar nereikėtų čia Europinio masto standartizuotų procedūrų? Ačiū, kolega sėdė kairėje. Jūsų klausimą supratau štai taip. Banko teikiamos paskolos, tai kad bankai nenori teikti paskolų, kritiškai vertina įmonių gerą vardą, likvidumą ir panašiai, tai susiję ne tik su nafta, ne tik su dujomis. Dėl dabartinės krizės banko elgesys prisideda prie to, kad tolimesnė ūkinė raida, kad naujų įmonių steigimas, kad investicijų finansavimui kyla rimti pavojai. Taigi negalima čia atskirai išskirti atskirų sektorių - naftos, dujų visose sektoriuose reikia pažiūrėti, ar bankai jau yra pajėgus ir nori veikti bei teikti paskolas. Tai galbūt šiame kontekste būtų galima į pagalbą pasitelkti Europinius bankus arba numatyti tokias taisyklės, kurios prisidėtų prie aktyvesnio paskolų teikimo, kad vėl įsisuktų investicijų ratas. Man atrodo, kad dar anksti priimti galtinį sprendimą, bet šiuo metu bankai dar nėra pilnai atsigavę po krizės. Papildomas klausimas. Ačiū už atsakymą. Kitas klausimas. Vadinamasis pietų koridorius. Kaip jis bus įtrauktas į Europinių tinklų sistemą? Südkoridor. Pietų koridorius dujose, dujų srityje. Tai du, dujotekis iš Graikijos į Italiją. Trumpas dujotekis. Ir gana pigus tai būtų dujotekis, lyginant su Nabuko. O Nabuko dar tik tai kaip ir gimdomas, dar nėra subrendęs, taigi pietų koridorius yra reali, realistiškesnis projektas. Ispanija, <coughs> Prancūzija, Baltijos šalis, Lenkija. Taigi šis klausimas, pietų koridoriaus klausimas, susijęs su tais aspektais, kai reikia Europoje geriau išplėtoti energijos paskirstimo tinklus, siekiant nediskriminavimo bei lygių galimybių. Aš pasistengsiu, kad Nabuko atveju nebūtų kartojamos šiaurės rovės atveju padarytos klaidos. Mes juk visi esame suinteresuoti šiais projektais. Svarbu, be kita ko, kad dujotekio apeinamos šalis galėtų netiesiogiai prisijungti prie šių tinklų. Taigi šiame kontekste Italija, Austrija, Graikija, Balkanai Taigi visos regiono šalis turi, taip sakant, sėdėti prie vieno stalo. Ačiū, kolega Valian. Mr. Oettinger. Pone Oettinger, ar manote, kad Nabuko projektas turi būti permastytas, atsižvelgiant į šaltinius ir jeigu taip, tai kaip? Aš manau, kad tiesint vamzdynus galiausiai tampi priklausomas nuo kitame gale esančio partnerio geros valios. O energijos terminalai tuo tarpu leidžia naudotis įvairiais energijos šaltiniais. Ar skatinsite investicijas į energijos terminalų steigimą Europoje ir kaip ketinate tai daryti? Skysiosios dujos, skysiosios dujos bei sandėliai rezervuarai. Tai nėra prieštaravimas dujotikiams, tai tiesiog viena iš priemonių priklausomumui sumažinti. Taigi Europoje turime iš esmės pagerinti suskystintų dujų saugojimo pajėgumus. Nabuko trasa jau žinoma, nustatyta. Taigi dabar reikia užtikrinti, kad visos valstybės įsipareigotų, taip sakant, ir užtikrinti reikia ilgalaikiame kontekste tiekimo saugumą nes projektas, jis kainuos e, dešimtis milijardų, projektas pasiteisins tik tuo atveju, jeigu šiuo dujotekiu bus dešimtmečius tiekiamos dujos pilna pimtimi. Tos valstybės, kurios dar nėra demokratiškos, kurios dar nėra teisinės valstybės, toms yra sunku galbūt tokius įsipareigojimus prisimti. Sakykime, Azerbaidžianas Azerbaidžianas juk suinteresuotas patikimais santykiais su ES. Taigi ir su šiomis šalimis reikėtų sudaryti solidžias sutartis, pagal kurias būtų ilgą laiką didelėmis apimtimis tiekiamos dujos. Kartu su kitais kolegomis aš tensiuosiu parengti labai solidžias, geras sutartis ir tik parengus sutartis bus priimami sprendimai dėl statybos. Papildomas klausimas. Well, Nabucco need... Jeigu Nabuko tektų permastyti, galbūt tektų sugalvoti, kaip įdėkti tos įskaitintų ter terminalus. Tačiau tai yra mano nuomonė. Tačiau pabaigai turiu dar vieną klausimą. Ką Jūs manot apie tą trikampį tarp ES, Ukrainos ir Rusijos? Ta sudėtinga meilės trikampį, kalbant apie energetikos politiką. Ačiū. Herr Oettinger, bitte sehr. Ich finde. Pasaraisiais metais situacija buvo pavojinga bei dramatiška, tačiau ES išnaudojo savo galimybės aktyviai dalyvaudama darybose, griežtai laikydamasi savo pozicijos tiek Kijeve, tiek Maskvoje užkirto kelią dideliai žalai Taigi europinis ligmuo yra teisingas ligmuo tokioms problemams spręsti. Tai, ko pasiekė ES, to vienos valstybės narės nebūtų pasiekusios. Faktiškai tai buvo rimtas išbandymas ES, kurį jį išlaikė. Jį išlaikė ir mano kolega Piebalgas. Dabar egzistuoja iš, iš ankstinio įspėjimo sistema, iš ankstinio pranešimo sistema. Ko gero visos suinteresuotos šalis šiame trikampyje kurį jūs minėjote, pasimokė iš praėjusių metų sausio įvykių. Jo tikrai niekas dabar nenori provokuoti ar piktybiškai tų praėjusių metų įvykių kartoti. Be to, mes turime analizuoti ir kitą klausimą. Ar 60 dienų terminas, ar 90 dienų terminas yra pakankami, ar tokios atsargos yra pakankamos gamybą užtikrinti. Tai galbūt ES viduje dvišaliais e, pareiškimais dėl solidarumo turėtume štai ką užtikrinti, man tai patrodo. Jeigu šalis nebeturi energijos, kitos valstybės narės turi jai padėti. Arba įmonės esančios vienoje valstybė narėje turi padėti energijos trūkumą patiriančiai įmoniai kitoje valstybė narėje. Europos Sąjungoje turime plėtoti tokios skubios galbūt pagalbos sistemą. Praėjusiu metu situacija buvo dramatiška, tačiau mes galėjome iš jos daug pasimokyti. You, Ponas Mečiaros, tikiuosi teisingai žiūriu jūsų pavardę. Ačiū, Pneutingeri. Aš čia sėdžiu štai. E, ačiū už jūsų mintis, tai betaliai išdėstytas. Aš galiu pritarti daugelį iš jų, išskyrus vieną. Man nepatinka jūsų atominės energetikos politika, tačiau tai vėlgi platesnė, platesnio masto klausimas. Norėčiau, kad nuskeltume šiek tiek į ateitį. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir viziją apie tai, kaip elgsimės su energijos šaltiniais paremtais naujomis technologijomis pamažu įsigalės ta keturių variklių vadinamoji iniciatyva. Ateityje didės naujų reaktorių svarba, skilimo, naujų skilimo būdų pagristų reaktorių svarba. Taip pat norėčiau pasakytumėt, ką manote, kaip galėtume vystyti e, energetiką be CO2 iš metalų. Manau, kad naujų technologijų panaudojimas čia yra labai svarbus. Ar numanote, numatote, ką nors daryti šiuo klausimu? Galbūt savo kadencijos pabaigoje galėsite pasakyti, kad viskas buvo atlikta sėkmingai. Kam, ko manote imtis jau dabar? Yra tokių mokslinių tyrimų sričių, kuriuose pačios įmonės yra pakankamai didelės, kad atliktų tokius mokslinius tyrimus. Yra ir tokių sričių, kuriuose pačios valstybės narės kažką gali padaryti. Bet yra ir tokių plataus masto projektų, kurie yra tinkamiausiai vykdyti europinių lygių. Man atrodo, kad energetika yra viena iš tų sričių, kurioje turi savo jėgas apjungti visi europiniai veikėjai. Taigi, vienas iš mano prioritėtų bus moksliniai tyrimai energetikos srityje. Sieksiu, kad ateinančiais metais tam sektoriu būtų skirta daug daugiau lėšų. Po naftos krizės, pavyzdžiui, 80-metyje Europos valstybės daug daugiau pagal BVP investavo į mokslinius tyrimus negu dabar. Taigi mums reikia dabar daugiau investuoti tiek į infrastruktūrą, tiek ir į būsimus energijos gamybos būdus. Taip pat daug investuoti į efektyvesnę energijos naudojimą, technologijas. Ta galima pasiekti Europinio ligmens programomis. Taip pat galima sukurti ir Europos veikėjų tinklą. Turiu daug patirties sukaupęs Baden-Württembergo žemėje. Makso Planko institutai, Fraunhofer institutai, taip pat Karlsruje. Praėjusiais metais atlikome unikalų dalyką. Kartu su apjungėme buvusią atominę elektrinę arba mokslinį atominį reaktorių su techninė mokykla. Taigi sukūrėme kažką panašaus į tai, kas JAF yra e, MIT. Ir mes manome, kad e, galime Europinio ligmens finansavimo pasiekti, jog joks pasaulio regionas neaplenks mūsų pagal pažangą, kurios turime pasiekti ir kurios pasieksime mokslinio tyrimo energetikos srityje tikrai to sieksiu tiek aš, tiek mano kolega atsakingas už mokslinius tyrimus komisijoje. Papildomas klausimas. Papildomas klausimas. Reikės galbūt dar ateity prie to klausimo grįžti, tačiau aš norėčiau paminėti apie kai kurių šalių priklausomybę nuo Rusijos tiekimų, ypač kai dėl dujų tiekimo. Kai kurios šalis nuo to tiekimo priklauso šimtų procentų. Pavyzdžiui, Slovakijoje ta problema egzistuoja. E, situacija Centrinė Europoje yra kelianti nerimą. Jeigu e, prisimintume dujų krizę praėjusį sausį, du aspektai ten buvo svarbus. Koks aspektas jūsų požiūrių yra svarbiausias siekiant sumažinti Rusijos įtaką energijos klausimais? Ar mums pavyks rasti čia gerų kompromisų tarp politinių ir ekonominių interesų? will. Iš tikrųjų. Aš e, suprantu, kad ES yra šalių, kurios nėra priklausomos nuo Rusijos dujų, bet yra šalių, kurios šimtų procentų yra priklausomos. Ta galbūt nežino visuomenė. Taigi, europiniu mastu svarbu užtikrinti vadinamąjį solidarumą, formuoti vidaus rinką nutiesti vamzdynus, tinklus, kad nieko nebūtų galima šantažuoti. Taigi tuos žingsnius aš remsiu, gerai suprasdamas be abejo, kad situacija, kaip yra ir dabar, susiklosi istoriškai, tačiau turime keisti šią situaciją ir šie principai turi būti nemažiau svarbus negu laisvas judėjimas asmenų ar kiti. Nors ir esame priklausomi nuo Rusijos, suvokime ją kaip strateginę partnerę, plėtokime su ją partnerystės santykius, reikalaukime, kad ji laikytųsi savo kaip partnerės įsipareigojimo. Ir neleiskime, kad tas priklausomumas būtų tik nenaudingas mums. Kolega Enčių. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Pone paskirtasis komisarė, nežinau laimiai ar nelaimiai, jūs atsakėte į tuos klausimus, kuriuos aš buvau parengęs. Būtent dėl to ir aš kalbėsiu apie solidarumą. Todėl, kad solidarumas tarp 27 valstybių narių yra gyvybinis klausimas, jeigu norime užtikrinti energetikos saugumą ES. Tai turėdamas mintyje, norėčiau pasakyti, kad krizių atveju, dujų tiekimo atvejais tas solidarumas yra esminis dalykas. Ar manote, kad galima būtų numatyti, kaip tiekti energiją ir jos tiekimą įvairius ES regionus kad būtų galima krizių išvengti, panašiai kaip jungtinėse valstijose yra daroma su nafta. Kalbėjote apie sandėliavimą arba rezervus. Tai viena iš priemonių sumažinti priklausomumą. Bet aš dar štai ką pasakysiu. Sandėliavimas yra atsakas reaguojant į visus energetinius iššūkius. jeigu galima jūrą gabenti Anglijoje iš atsinaujančios energijos pagamintą energiją, arba jeigu galima Alpėse, hidroelektrinėse pagamintą energiją pergabenti kažkur kitur, jeigu galima vėjo energiją saugoti, sukaupti, tai yra tikrai svarbu turėti tokias atsargas saugyklas tuose regionuose, kuriuos trūksta energijos. Tokios saugyklos turi būti tiek dujoms parengtos, tai pasakytume apskritai apie bet kokios atsinaujinančios energijos kaupimą. Nachfrage, Herr Kollege. Papildomas klausimas. Da, domnule președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano papildomas klausimas būtų susijęs su energetikos efektyvumo gerinimo, gerinimu. Nes mes kol kas ES lygmenių nėra numatyta biudžeto lėšų šitiems dalykams. Aš norėčiau paklausti komisaro paskirtojo, ar būtų galima kitoje, e, kitų dėrybų dėl biudžeto metu pan, pasiūlyti panaudoti tam struktūrinius fondus, kad iš kai kurių programų jie būtų perkelti, pavyzdžiui, pastatų atnaujimą ar kitokius energijos efektyvumo gerinimo būdus. Jūs sprendžiate biudžeto klausimus. Mano galios čia ribotos. Taigi pirmas klausimas, kiek, valstybių, kiek, kiek pinigų išpešime iš valstybių narių priklausomai nuo BVP. ko gero valstybės narės nebus nusiteikusios labai dosniai finansuoti biudžetą. Bent jau atsižvelgiant dabartinę situaciją. Kaip ten bebūtų, energetika yra viena iš sričių, kurioje reikėtų daugiau iš valstybių narių paimti lėšų moksliniams tyrimams bei efektyvumui. Ko gero, energetika yra geras argumentas, geras koziris, kurį aš galiu pateikti diskusiją su valstybės narimis paštimas daugiau lėšų. Galbūt reikia keisti prioritetus, reikia skirtingą lėšas paskirstyti. Ko gero, tiek pagal sutartį, tiek pagal diskusiją, tiek atsižvelgti tam tikrą pavyzdinę funkciją. Reikėtų ES biudžete daugiau lėšų numatyti investicijoms į energetiką. Bet jau ir egzistuojančių dabartinių programų, struktūrinių programų regioninių programų naudojimas turėtų būti geresnis. Tas programas e, galima susijęti su tam tikrais energetiniais impulsais arba paskatomis. Taigi su komisijos nariais, e, kolegomis mes kalbėsime apie tai, kaip e, regioninės pagalbos arba regionų plėtros kontekste vienu iš tikslų pasirinksime energetiką, kad galėtume ir energetikai moksliniam tyrimams skirti daugiau lėšų. Ponas Saudargas, prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas e, paskirtasis komisarė, e, aš prisijungiu prie tų kolegų, kurie tikrai yra patenkinti šiandieną jūsų pasirengimu ir atsakymais. E, jie iš tiesų buvo prasmingi labai inteligentiški ir, kas labai svarbu, tikrai sažiningi atsakymai. Ačiū. Jūs kartu atsakėte į daugumą man rūpimų dalykų dėl energetikos salų, dėl prisijungimo prie tinklų, e, dėl atskirimo nusavybės, bet turiu galimybę pridurti tik vieną jau iškart papildomą gerbiamas pirmininkę klausimą, labai konkretų ir trumpą. Norėčiau sužinoti, e, ar jūs, kaip jūs spręsite problemą, kada projektai, galiu pateikti pavyzdį projekto dujų tinklo sujungimo tarp Lietuvos ir Lenkijos, kurie nesulaukia investuotojų dėl to, kad jiems stinga ekonominio pagrindimo. Tačiau jie turi nebejotiną vertę saugumo prasme. Ar jūs ieškosite papildomų ES lėšų paramos tokiem projektam? Ačiū. Frau Oettinger. Der Vorrang. Koks yra principas? Pagrindinė atsakomybė už investicijas tenka ūkio subjektams. Tačiau tas principas, ko gero, turi ir išimčių. Ir jeigu tam tikrose regionuose, pavyzdžiui, Baltijos šalise, ir kadangi tie regionai Baltijos šalis mažai sunaudoja energijos, jeigu atitinkami vartojimo skaičiai yra atitinkami. Ir jeigu vien rinkos mechanizmai negali užtikrinti tinklų nutiesimo, jungčių nutiesimo, tada reikia čia skirti pagalbą. Manau, kad Europos investicijų bankas čia galėtų prisidėti. Aišku, būtų gerai rasti investuotoją, kuriam mes suteiktume paskolą lengvatinėmis sąlygomis arba garantiją, kad jis investuotų. Tačiau netmetu galimybės ir suteikti tiesioginę paramą tokiam projektui. Svarbu, kad Baltijos šalis būtų integruotos į Europinę dujų rinką ir kad jos per ateinantį dešimtmetį nebeliktų tą salą, kuria yra dabar. Galbūt papildomas klausimas, ponas Saudargai. Dėkoju už atsakymą. Danke sehr, Frau Kollegin. Ačiū ir Jums. Dabar kolega Hercogas. <laughs> Thanks, uh, thanks, uh, Mr. Chairman. I'm happy to back to Industry Committee. Džiaugiuosi vėl būdama pramonės komitete. Norėčiau užtikrinti paskirtąjį komisarą, kad aš e, neužduosiu lengvų klausimų dėl energijos. Pone paskirtasis komisarė, jūs būsite atsakingas už tyrimus energetikos srityje taip pat. Ir jūs turėtumėte turėti energetikos strategijos e, planą, turėtume būti lyderiai šioje srityje. Čia labai svarbus bus naujausių technologijų taikymas, inovacijų taikymas, jis taip padės kurti naujas darbo vietas. Ar šio plano kontekste, kurį paskelbė 2009 metais komisija. Savo komitet, komunikate be kita ko buvo sakoma, kad 50 milijardų eurų reikės 10 metų šioms CO2 neiš, neišmetančioms technologijoms vystyti. Kaip surinksite tuos reikiamus 50 milijardų, iš kur juos gausite? Toks būtų mano klausimas. Ich werde Frau Abgeordnete in den nächsten Tagen Artimiausiamis dienomis aš su kolegomis atsakingomis, atsakingais už mokslinius tyrimus pasistengsiu aiškiai atskirti tiek mano, tiek ir kolegų kompetencijas, bei pasidalinsime, taip sakant, biudžeto lėšas. Toks sprendimas dar turės būti priimtas. Tai buvo viena. Kita. Artimiausiais metais, ko gero, mano funkcija bus štai tokia, be kita ko turėsiu stengtis, kad daugiau, tvirtinant biudžetą, lėšų būtų skirta energetikai bei moksliniams tyrimams. Be to, dabartinės mokslinio tyrimų programas stengiuosi apjungti, kiek įmanoma, geriau su nacionalinėmis bei regioninėmis mokslinėmis programomis, kurių yra labai daug atskiriuose regionuose bei valstybėse. Trečia, ko gero ir energetika pati, energetikos ūkis Taip pat energetikos technologija, gaminant, gamintojai irgi turėtų neužmiršti savo namų darbų. Taigi nori, sieksiu, kad ir pačios įmonės, kad koncertai investuotų į mokslinius tyrimus. Įsivaizduočiau tam tikras kombinuotas programas. Mes nustatome tikslus, kurie yra patrauklaus pramoniai ir tiems projektams iš bendrijos biudžeto galėtume skirti dalį finansavimo dalį lėšų padengtų pačios įmonės arba koncernai. Bet to įsivaizduočiau ir partneristės tarp mokslininkų, dirbančių valstybinėse bei privačiose struktūrose. O gero vėlgi toks jėgų mobilizavimas, jėgų sutelkimas leis pasiekti tik geresnių rezultatų. Papildomas klausimas? Thank you, Mr. Uh, Oettinger. Uh, you have... Dėkuoju už atsakymą. Turite prisiminti, kad šis komitetas rėmė jūs, kai buvo kalbama apie minėtą planą. Tad mano papildomas klausimas būtų tokios. Ar pavasario vadovų taryboje bus svarstomas tas planas 10-14 metams? Ar siūlysite ką nors tam planui? Ar, ketin, ar manote, kad šiam pavasariu tas planas jau bus parengtas ir, ir ką konkrečiai ketinate pasiūlyti? Wir Jeigu paskirsite mūsų mūsų pareigas, tai jau per patį pirmą posėdį mes diskutuosime apie tai, kokį indėlį Europos komisija pateiks savo pavasarį vykstančiai vadovų tarybai. Atitinkamai ir aš įnešiu savo indėlį, atsižvelgdamas į tai, kokią temą aukščiausių lygų sutikimo darbuotojai vadins energetika. Aišku, krizė, kiti klausimai bus svarbus, bet galbūt ir energetika. <coughs> Ko gero viskas labai greitai vyksta. Komisija vasario pirmą dieną pradės eiti savo pareigas, bet tai yra gana pavėluotas pareigų perimimas, tai yra trūkumas. Todėl aš galiu štai ką pasiūlyti neformaliai komitetui vasario mėnesį skirkime visą pusdienį tiems klausimams aptarti su jumis, kokius pasiūlymus Europos komisija turėtų pateikti pavasario vadovų tarybai ir kaip tuos komisijos pasiūlymus, jūsų samprotavimus galima susijęti su tuo, kokiu minčiu Europos vadovų tarybai nori pateikti Ispanija kaip pirmikant šalis. Taigi aš esu pasirengęs neformaliai jau vasaris jums kontaktuoti, kad e, kovo nebūtų pavėluoti traukinio. Kitas klausimas. Viham. Ponas Ettingeri, matome, kad jūs turite tiek vizijos, tiek ir suvokite realybę. Yra geras subalansuotumas. Būkštoju, kad žalieji tikriausiai nesutik žaisti kortomis. Nesutiks žaisti skato, ten yra tik tai juodos bei raudonos kortos. Spalva mums nepatinka. Galbūt šį bitą patikslinsiu. Yra priimta strategija dėl 2010 metų Taip pat yra numatyti tikslai, yra numatytas ekologinis mokestis, taip pat ETS sistema, privačiai pagaminamos energijos įdėgymas į tinklą, taip pat ir piliečiai, pildamėsi benziną, 70 procentų moka mokesčius. Tai kas sumokės už tą perėjimą prie tvarios energetikos? ar dėl to nukentės e, darbuotojai, ar dėl to nukentės vartotojai. Ar tikrai mes turime bendrą viziją, bendrą strategiją, kaip pasiekti tą 20 procentų tikslą? Ko gero visą vakarą būtų galima kalbėti apie šį klausimą. Strategija turi būti sėkminga, tai yra neginčiama. Tikslas turi būti kiek įmanoma ambicingesnis, nes be ambicingumo nieko nepasieksime. Svarbu, kad pati pramonė gebėtų pasiekti jai numatytus reikalavimus bei normas. Svarbu, kad dėl to nebūtų naikinama gamyba, nebūtų naikinamas darbo vietos. Jeigu tikslai bus per daug ambicingi, jeigu pramonė nesutiks ir iškels gamybą kitur, tai tokiu atveju klimato arba kova su klimato kaita tik prisidėtų prie deindustrializavimo. Tai būtų neteisinga. Tikrai čia reikia labai kruopščiai, atidžiai rasti pusiausvyrą. Ko gero mes dar negalime dabar prognozuoti, kaip situacija kiso. Nežinome, kaip ekonomika plėtosis, taip pat sunku nuspėti, kokiu tikslų savo išsikels atskiri pasaulio regionai. Turime tokių vizijų turėti, kurios būtų keičiamos ir koreguojamos. Ne tik aklai važiuoti, ne tik žingsnis po žingsnio eiti priekio, turėti viziją, bet tą viziją pakeliui reikia galėti koreguoti, atsižvelgiant į naujausias technologijas, į naujausius pokyčius. Aš noriu ambicingų vizijų. Esu pasirengęs sutikti su tokiamis vizijomis. Tačiau svarbu, kad supratus klaidas, atradus naujų dalykų, realizuoti viziją, būtų galima ją šiek tiek pakoreguoti ir kad niekas po to nebūtų kritikuojamas dėl koregavimo. Svarbu iš klaidų mokytis, atsižvelgti į naujus dalykus, koreguoti viziją, tik taip eidami pasieksime tikslų, kurie bus aktualūs dar po 40 metų. Papildomas klausimas susijęs, susijęs penkeriais metais. Jūsų asmeniniai tikslai ko jūs siektumėte per ateinančius penkerius metus? Taigi, ko mes galime tikėtis iš jūsų asmeniškai po penkerių metų? Norėčiau, kad Europa išsaugotų savo pramoninį konkurencingumą. Jis susigražintų, tais atvejais, kai jau nebeturi. Taip pat noriu, kad energetika, energetikos sektorius perėtų prie tvaraus vystimosi noriu, kad atsirastų naujos ekologiškos technologijos ir kad jos būtų naudojamos. Taigi švarios energijos, taip pat Smart Grid projektas, pažangios, e, protingos technologijos yra esminiai elementai. Ko gero daugelis prieštaravimų savaime išnyks tikrai šios klausimus varstant negalima dangstytis e, ideologiniais e, figos lapeliais. Tiesiog reikia blaiviai įvertinti, kokios yra galimybės, kokie sprendimai padės mums per tinius penkerius metus pasiekti geriausių rezultatų. Taip pat reikia atsižvelgti ir į Sabono sutartį, nes ji suteikia mums daugiau galimybių negu bet kada iki šiol anksčiau. Ačiū. Kolega Páška. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár. Eh, hovorili ste o potrebe... Eh, Ačiū, ponas eh, kandidatė komisaro postą. Kalbėjote apie tai, jog reikia diversifikuotis energetikos srityje. Kalbėjote apie energijos miksą, kurio dėka neva išvengsime krizių. Aš tikrai matau čia didžiulį potencialą energetikos srityje. Tai yra vandens energetika. Minėjote be kita ko Dunojaus strategiją. Todėl noriu ir pasiteirauti. Ar įsivaizduojate kaip nors, kai būtų galima geriau išnaudoti hidroenergiją? Dunojaus strategija yra labai artima mano širdžiai. Nes Reinas buvo kaip ir ES vienijimosi upė, o Dunojus ES plėtros upė. Taigi Dunojaus regiono šalių partnerystė, bendradarbiavimas yra svarbus tiek kultūrinė, tiek ekonominė prasme. Važiuojant pagal Reiną, pavyzdžiui, Reino upę, tai savo akimis galiu pamatyti, kokią svarbę jis ekonominę bei ekologinę funkciją atlieka pavyzdys upių uostai, vidaus vandenų laivyba. Dunojos šią prasme nei iš tolo neprilyksta Reinui. Belgradas, Bedapeštas. Taigi tuose miestuose keista matyti, kad tik tai turistai plukdomi šiomis upėmis. Nepakankamai laivybė šysta. Tas pats pasakyti ir apie hidroenergiją. Mes turime parengti tokį planą, kuris leistų geriau išnaudoti Dunojos potencialą tiek hidroenergijai gaminti, tiek ir vidaus laivybai stiprinti, kad kroviniai nuo kelių būtų perkelti ant į upę. Taigi Reinas čia geras pavyzdys. Ačiū. Jeigu leistumėte, užsiminsiu apie kitą dalyką. Kalbėjote apie tai, jog mes gerai įveikėme energetikos krizę, kuri buvo kilusi praėjus pernai. Tai turiu menį krizę su Ukraina, su Rusija. Slovakijos Respublika buvo atsidūrusi sunkioje situacijoje. Tiesiog dujų saugyklų savininkės Europos įmonės nebuvo pasirengusios krizės akivaizdoje suteikti Slovakijai dujų. Mes likome be dujų, nors turėjome savo teritorijoje didelių saugyklų su dujomis. Tai ką daryti? kad atitinkamos e, Europos įmonės neignoruotų konkrečių piliečių poreikių. Energetika yra arba energija yra prekė, rinkos ekonomikos prekė. Tačiau ši prekė yra ir bendro pobūdžio, socialinio, visuomeninio pobūdžio. Todėl monopolijos neturi pasireikšti Aš manau, kad šios įties įmonės turi suprasti ir visuomės interesą ir jį atsižvelgti. Jeigu valstybė narė, pavyzdžiui, yra priklausoma nuo tiekėjų ir jeigu jai yra mažinami tiekimai, mažiau gauna žaliavų, tai energetikos įmonės taip pat rezervuarų, saugyklų savininkai vis tiek turėtų būti įpareigoti atsižvelgti į bendrąjį interesą ir kurį laiką rinkos kainomis parduoti jų turimas dujas. Parduoti dujas tai šaliai, kuri dėl tam tikrų priežasčių laikinai negauna iš išorės reikiamų dujų kiekių. Taigi nuosavybė bei tas visuomeninis aspektas Tai tikrai labai jautrus dalykas energetikos srityje. Tai pasakyti yra apie kitas paslaugas, kurios yra svarbios visuomenės funkcionavimui. Taigi energetika, gero, čia vienas ryškiausių pavyzdžių. Ačiū, kolega Balšau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Oettinger. Aš manau, kad 21 amžiuje energijos ištekliai yra tokie pat svarbus kaip vanduo ar maistas. Tačiau mes į energijos tiekimą žiūrime kaip į techninį aspektą ir nepakankamai kalbame apie tai, kad vartotojai turi būti pato, pajėgų sumokėti už tai. A, manyčiau, kad šios problemos turėtų būti sprendžiamos žiūrint, kad nebūtų pralaimėjusi toje situacijoje. Mano šaly Vengrijoje buvo stengiamasi pirmiausia užsitikrinti įmonių pelnus. Aš taip, koks būtų klausimas. Ar jūs tikite socialiniu e, teisingumu, kalbant apie visuo, visuotinai svarbių paslaugų teikimą? Kokias priemonės reikėtų e, pritaikyti, kad būtų galima sumažinti žmonių skurdą, kad jie galėtų susimokėti už energijos išteklius? Danke sehr, Herr Oettinger. Ich bitte um Antwort dass jeder Mann. Visi žmonės uh, turi galėti gyventi šitame būte, turėti karštą vandenį, turi turėti tiek energijos, kiek reikia padariam gyvenimui. Ko gero, tai yra neginčiamas dalykas bei neginčiamas tikslas. Tikrai negalima leisti, kad žmonės būtų priversti gyventi be energijos. Mes turime sukurti transportavimo sistemas, sukurti vidaus rinką, stiprinti konkurenciją. Taigi tos priemonės turėtų prisidėti prie to, kad e, kainos išliktų protingos, kad energija būtų įperkama. Savo europinę politiką turime nekelti grėsmės įperkamumui energijos. Ko gero, čia vertėtų ir viešai apie šios klausimus diskutuoti. Netgi galbūt sukurti tam tikrą kodeksą, kad e, energijos įmonės neišjungtų energijos vien todėl, kad kažkas dvi savaitės pavėlavo sumokėti sąskaitą. Kitas dalykas. Bent jau pagal Vokietijos teisę pavyzdys iš kiek kitos sferos. Taigi pas mus taupomosios kasos privalo bet kam atidaryti sąskaitą. Ir negali savo nuožiūros spręsti vienam atidarau sąskaitą, kitam atidarau sąskaitos. Taigi aš įsivaizduočiau kažką panašaus ir energijos tiekimo srityje. Tiekti privalu energiją visiems, negalima rinktis. Dabar kainų valdymas. Konkurencija, vidaus rinka, tai tiek man, tiek ir kitiems kolegams bus vienas svarbiausių prioritinių tikslų. tikslų. Galbūt papildomas klausimas. A kezemben tartom a finanszplac. Štai rankose laikau finansplatz paskutinį numerį viršelėje mes matome bankininko išvadas. Čia kalbama apie socialinę ekonomiką ir teigiamus, kad, teiginius apie tai, kad tai yra būtinas dalykas. Aš manau, kad jūs dirbsite remdamasis visuomenę ir ten susikloščiusią bendrą poziciją. Ką manote apie socialinės ekonomikos perspektyvas? Herr Oettinger. Sie haben die Gelegenheit zu antworten. Ko gero atskiri bankininkai prisidirbo finansų srityje. Taip pat ir finansų produktai nuvylė vartotojus. Bankininkystės sektorija reikia didelių reformų. reikia nustatyti bankininko prievolės bei tai, kad jie garantuotų už tam tikras paslaugas arba produktus. Taigi sieksiu, kad Europoje būtų pasiektas sutarimas dėl to, kad finansiniai produktai būtų tiek saugus, tiek, kad ir bankų direktorių atlyginimai būtų tvarus. Nes man atrodo, kad kai kas nepasimokė iš krizės ir toliau švaisto pinigus į kairę ir į dešinę. Ko gero, to paties principo negalima taikyti kitoms pramonės šakoms. Mano žemėje yra daug vidutinio dydžio įmonių. Yra daug. Galiu pasakyti, jog daugelis mažų įmonių, šeiminių įmonių suvokia save kaip šeimą, suvokia darbuotojus kaip šeimos narius, suvokia verslumą kaip socialinę pareigą. Taigi nereikėtų vien pagal bankininko pavyzdį smerkti visą ekonomiką arba visą ūkį. Tai būtų neteisinga. O kai energetikos srityje, tai socialinė rinkos ekonomika turi apriepti abu aspektus, tiek socialinį aspektą, tiek rinkos ekonomiką, taip pat apriepti ir trečią aspektą - ekologiją. Tie visi trys dalykai turi būti svarbus. Ačiū. Ponas kandidatė sulaukė daug klausimų, jūs atsakėte ir pagal taisyklės leidžiu jums pabaigai tarti porą baigiamųjų pastabų. Taigi turite penkias minutės laiko. Prašom, žodis jums. Pone ir ponios, noriu labai nuoširdžiai padėkoti už tai, kokioje nuoširdžioje atmosferoje vyko ši diskusija ir tikrai atmosfera buvo geresnė negu kad prognozuota. Buvo sąžininkai atmosfera, šiek tiek ir sportinės dvasios buvo. Ir pagal jūsų klausimus, pagal kompetencijas, pagal komentarus supratau, kad jūs esate labai kompetitingi. Todėl tvirtai esu pasirengęs intensyviai plėtoti su jumis darbinius santykius tiek per komiteto posėdžių savaitės, tiek Strasbūrė, taip pat esu pasirengęs ir esant reikalui, neformaliai, galbūt vakarais, su jumis pakalbėti apie įvairius tikslus, normas bei reikalavimus. Esu pasirengęs atvirai dirbti su visais jumis. Taip pat nediskriminuosiu nei vienos Europos parlamentą išrinktos partijos. Visi man jūs vienodai svarbus. Tikslai, ko gero, aiškus. Imtas jau nemažai žingsnių, juos reikės tęsti, reikės ir naujų žingsnių. 114 sutarties straipsnis yra tiek įpareigojimas, tiek ir galimybė. Taigi šį straipsnį turime perkelti realybę. Tai yra mūsų tikroji misija. Tiek mano, tiek jūsų, tiek tarybos. O save aš suvokiu kaip paslaugos teikėją, kaip tą žmogų, kuris atlies, atliks parengamai darbą. Taigi dar kartą dėkoju. Galbūt jūs išreiksite man pasitikėjimą avansu. Tikiuosi, kad šį avansą aš pateisinsiu. Jūs elgėtės labai draugiškai, kolegialiai su manimi ir tikrai aš labai maloniai jaučiausi šiame posėdėje. Ačiū Jums visiems. Ministerpräsident Ponas premjerė, ko gero pagal plojimus galite suprasti, kad ir kolegams patiko šios klausimo atmosfera. Ačiū už klausimus, už komentarus. Baigiu šį posėdį ir antrą valandą kviečiu į posėdį koordinatorius, o vėliau dar kartą sustiksime į komiteto posėdį, kuriame aptarsime jau kitą kandidatą. Ačiū labai.